Allora, buongiorno a tutti, di nuovo. Dar kartą labą rytą visiems. Pradedame šio e, rytmečio posėdį. Kol kas kai kurie mūsų e, svečiai negali prisijungti prie mūsų dėl streiko, kuris prasidėjo vakar e, vakare. Na, o dabar iš karto suteiksiu žodį ponui Ludvigsen, kuris atsakė. Thank you very much. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Ačiū, labas rytas, ponios ir ponai. Esu Norvegijos policijos pareigūnas, dirbantis Interpole ir buvau komandiruotas dar praėjusiais metais Interpolą dirbti. Be to visų valstybių narių sutarimų turi būti panaudojamos visos įmanomos techninės priemonės, kad būtų užtikrinta, jog vaikų pornografijos vaizdai, taip pat seksualinio išnaudojimo vaizdai internete būtų uždrausti ir netgi blokuojant arba uždarant atitinkamą svetainę. Kalbant apie interneto svetainių blokavimą ir prieigą prie jų, prieigos prie jų blokavimą, reikėtų grįžti į kiek ankstesnius laikus, kai tokių veiksmų pirmiausiai ėmėsi Junktinė karalystė, po to jų pavyzdžių pasiekė Norvegija, dar vėliau Švedija, Danija ir kitos valstybės. Vėliau buvo pradėtas įgyvendinti projektas kartu su Kospol, kad būtų užkirsta prieiga prie atitinkamos vaizdės medžiagos internete. Iš visos SERCAM projekte dalyvauja 14 valstybių, jį iš dalies finansuoja Europos komisija, taip pat Interpolas ir Europolas. Interneto svetainių blokavimo praktika turi aštuonos valstybės, bet o mes bendradarbiaujame su ne ES narėmis ir net tokiomis šalimis kaip Zenlandė. Interpolo patirtis rodo, kad įmanoma riboti prieigą prie tokios vaizdinės medžiagos, bet dėja teisės pošiūrių ne visose teis, valstybių e, nacionalinėje teisėje yra numatytos atitinkamos blokavimo priemonės. Labai sudėtinga net apibūdinti, kas yra vaikų pornografija. Todėl mes sudarėme tam tikrą kriterijų sąrašą ir e, tokiu būdu jisai padeda sutvarkyti nacionalinę teisę tam, kad būtų apsaugoti vaikai. Vaikai, kokie tai yra kriterijai? Vaikai tai yra asmenys jaunesni negu 13 metų, dažniausiai vaikais yra kvalifikuoja asmenys iki 18 metų, mes pasirinkome truputį kitą kriterijų, nes tai turi būti iš tiesų vaikas, tai neturi būti vaikų atrodantis asmuo ar e, kompiuteriniam technologijom pakeisto, as, pakeista asmens išvaizda taip, kad jis atrodytų vaiku. Taip pat turi būti e, sunki išnaudojimo forma, tai yra oralinė ar analinis išprievartavimas ir a, e, vaizdai turi aiškiai rodyti, kad tai nėra vaikai žaidžiantis jūros pakrantės plėšė. Tie kriterijai buvo parengti tam, kad būtų išvengta nereikalingų klaidų atliekant darbą Interpole. Be to tokia medžiaga per tris mėnesius uh, turi būti stebima internete. Ir mes matome, kaip kartais vienoje svetainėje pasirodo tokia vaizdinė medžiaga, o staiga paskiau jinai um, dubliuojama kitoje svetainėje. Labai dažnai tarnybinės stotas yra registruotos apskritai su trečiosiuose nutolusiuose šalise. Kaip dabar kovoti su tokiu nusikalstamumu? Faktiškai reikia galvoti apie tai, kad tarsi kova su medžia, vaizdinė medžiaga, vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdinė medžiaga internete yra įmanoma pakankamai lengvai, kad tai nesunku padaryti ir nebragiai kainuoja, bet taip tikrai nėra. Pirmiausia, turime galvoti apie um, vaikų aukų teisės ir padėtį. Galbūt vaikas buvo nufilmuotas prieš daugelį metų porno filme, bet tas porno filmas sukamas ir sukamas praėjus daug, daug metų. Ir daugelis vaikų, kurie tapo seksualinio prievartavimo aukomis, vėliau gyvenime susiduria su dideliais sunkumais, nes nuolatos yra naudojama vaizdė medžiaga, kurioje jie buvo nufilmuoti net ir praėjus daugeliui metų ir tą vaizdinę medžiagą galima rasti internete. Todėl svarbiausia yra apsaugoti aukos teisės. Kitas dalykas - tokios vaizdinės medžiagos platinimas. Bet kokia valstybė, kurioje nacionalinė teisė numato baudžiamąją atsakomybę už, uh, tokios, atsa, už tokios medžiagos platinimą, kartais suteikia teisę tą medžiagą turėti, bet neplatinti. Uh, Todėl iš esmės kalbėti reikia apie tai, kad viešai tokia medžiaga negali būti platinama, negali būti siunčiama elektroniniu paštu ar perdodama kitaip. Bet dažnai, jeigu pasistebėsime atitinkamas vietinės, tai matome, kad uh, vaizdinė vaikų pornografijos seksualinio išnaudojimo medžiaga yra nuolatos atnaujinama ir be to vaikai, kurie joje filmuojami, yra vis jaunesnio amžiaus. Laikas yra labai svarbus faktorius. 2 milijardai naršytojų dabar um, naršo internete ir kiekvienas iš jų gali prieiti prie atitinkamos vaizdinės medžiagos. Todėl interneto svetainių, kuriuose talpinama pornografinė medžiaga, blokavimas yra gana efektyvus būdas. Jeigu bandysime uždaryti tokias interneto svetainės, susidursime su kai kuriomis problemomis. Lengva tai padaryti tada, kada e, tarnybinė stotis, iš kurios transliuojama medžiaga, yra čia kur nors mūsųse. Tada pakanka kartais vieno skambučio atitinkamom institucijom ir interneto svetainė yra užblokuojama visiškai. Bet daug sudėtingiau yra tada, kada tarnybinės stotas yra kažkur toli trečiosiuose šalyse. Skaitmeninė žiniasklaida yra puikus puikus dalykas, lengva skaitmeninę medžiagą kopijuoti, um, įsirašyti, persiųsti ir kai mes ištriname tokią medžiagą, ta medžiaga labai lengvai atkuriama po valandos, po dienos ar po keletos dienų, nes kada kažkokia medžiaga patenka į skaitmeninę erdvę, ją labai lengva padauginti. O kadangi jinai skleidžiama per skirtingas, skirtingose žemynuose esančias tarnybinės stotis, tai policijos pareigūnams labai sudėtinga kovoti. Ir tokiu būdu vaikas auka pasmertas būti visą likusi gyvenimą. Ir kol mes laukime susitarimų, ta medžiaga sukasi ir sukasi prieigos blokavimas nesiremia kažkokiu atvaizdo atpažinimu, bet e, kiekviena interneto svetainė yra fiziškai žmogaus patikrinama, žiūrima, ar atitinka tuos kriterijus, kuriuos esame nustatę ir kurių pagrindų galima blokuoti prieigą prie svetainės. Taigi policijos parengos dirba didžiulį darbą, įskaitant ir kratas, paieškas namuose ir taip toliau. Bet tai prevencija yra tik tai dalis problemų sprendimo, bet tai nes pati problema tokia, kad netmetama ir uh, rimto įsikišimo galimybė. Aišku, jeigu įmanoma, uh, taikyti prevencijos priemonės, tai jas taikyti būtina, bet ne visada tai įmanoma. Stangiamasi sumažinti vaikų seksualinio išnaudojimo, jų prievartos, vaizdinės medžiagos buvimo internete kiekius. Bet vartotojui, tiesą pasakius, yra visiškai tas pats, ar mes blokuojame prieigą ar ne. Tie, kurie tokia vaizdinė medžiaga naudojasi, greitai suranda kitą kitas interneto svetaines ir todėl reikia kovoti su uh, ištakomis problemos. Ir šiandieną policijos pareigūnai naršo pusveitaines, apsimeta besidomenčiais asmenimis, prisijungia prie tų svetainių, ieško atsakingų asmenų, kad galėtų paskiau jiems pritaikyti baudžiamojo persekojimo priemonės. Žinote, kad vaizdinė medžiaga labai gerai e, talpinama svetainėse, kurios plačiai prieinamos. Bet policijos darbas kovojant su tokiamis svetainėmis yra reglamentuojamas. Faktiškai nėra tokių bylų, kurios iškeliamos užblokavus svetainę. Tokias bylas iškelti yra labai sudėtinga. Mes pirmiausia blokuojame prieigą prie interneto, bet jeigu norime uždaryti tarnybinę stotį, tai tada tektų iškelti bylą, pavyzdžiui, nu kad ir 60 tūkstančiai žmonių. Mes paprastai laikome, kad domeno savininkas, var, kuris, yra, kuris registruoja domeną, yra atsakingas už tą medžiagą, kuri pasirodo jo svetainėje taip kaip yra, kad įsivyravusi praktika spaudoje. Kai mes uždarome svetainę, mes aiškiai nurodome, kodėl jį uždaryta, E, dėl kokių priežasčių, kur galima paduoti skundus, kur galima pateikti klausimus dėl atitinkamo teisinio pagrindo, ar tas teisinis pagrindas leidžia imtis tokių veiksmų, ar teisinis pagrindas numato atsakomybę už vaikų seksualinę prievartą ir jų išnaudojimą. Visa tai yra nurodoma, blokuojant internetą. Kada interneto prieiga yra blokuojama, tai faktiškai įmanoma vis tik tai numatyti bent jau etikos požiūrių svetainių ir tarnybinių stočių savininkų atsakomybę, kad jie suvoktų, jog e, nebūtų jų svetainėse talpinama e, pornografinė medžiaga, kurioje vaizduojami vaikai. Bet ne visada jie tai gali padaryti. Kai kuriems žmonėms nepatinka tokia mūsų nuostata, jiems nepatinka, kad policija kišasi į privatų gyvenimą, kad bando valdyti informacijos srautus ir šią temą vyksta pakankamai daug diskusijų. Bet mes stengiamės veikti skaidriai ir visus metodus peržiūrime, nebejotinai kai kuriais atvejais uh, atsiranda ir tam tikrų teisinių problemų, nes pavyzdžiui, pornografinėje medžiaga gali būti, medžiagoje gali būti vaizduojamas asmo, kuriam yra 18 metų, bet jeigu a, yra prievartaujamas pavyzdžiui, 9 metų vaikas, tai vis tiek yra laikoma nusikaltimu. Mes taip pat internetoniai vaizdiniai medžiagai taikome tą pačią, tos pačius standartus, kurie yra taikomi normalioje visuomenė, nes niekas niekada neleistų o, tokios vaizdinės medžiagos, pavyzdžiui, platinti per spaudos kioskus. Momentaliai būtų medžiaga konfiskuota ir areštuota. Lygiai taip pat stengiamės elgti ir elektroninėje erdvėje ir e, skatiname padėti šio, skatiname ir stengiamės pasitelkti šioje kovoje ir politikus, ir teisininkus, ir kitus. Dėkoju už labai įdomų pristatymą. Kaip sakome, vakar jau e, norėtume, kad atsiųstumėte savo pranešimų tekstus kad e, paskui galėtume atsižvelgti į šitos e, tekstus, kuomet parengsime bendrą dokumentą. Norime, kad e, tas dokumentas būtų kaip galima išsamesnis su visais jūsų pasisakymais. Na, o dabar žodis būtų Kristijanui Op, kuris atstovauja Vokietijos Federacinės Respublikos e, policijai. Ir e, taip pat atsiprašau, kad turiu dabar jūs palikti maždaug 20 minučių, nes turiu kitą, kitų e, įsipareigojimų, kurie yra labai svarbus. Prašome, žodis jums. Vielen Dank und guten Morgen. Ähm, ich bin Leiter des. Labą rytą. Aš vadovauja federacinės policijos tarnybai, kuri kovoja su pedopornografija internete. Ir dabar būtent apie tai ir kalbėsiu. Visų pirma, norėčiau pabrėžti du ar tris aspektus šitame kontekste. Čia kalba sukasi apie uh, seksualinės prievartos vaizdus internete. Child abuse images, angliškas terminas, terminas uh, e, būtų. Tai yra tie vaizdai yra labai realūs tokių nuotraukų ir video medžiagos skleidimas internete e, dar labiau e, pažeidžia vaikus, aukas, nes kiekvieną kartą yra tuo būdu pažeidžiam, pažeidžiamas aukos teisės. Tokių vaizdų žiūrėjimas iš esmės labai skatina tokių vaizdų pasiūlą internete, kuo daugiau žiūrima, tuo daugiau yra e, siūloma ir iš esmės tuo pačiu yra skatinama ta pati prievarta. Tuo būdu internetas čia vaidina esminį vaidmenį šiame e, kontekste ir pedopornografinė medžiaga yra skleidžiama internete vykdoma jos e, sklaida e, bei atitinkamos e, nuorodos. vadinamosiose chat svetainėse bei peer-to-peer. -peer. Kaip žinoti, kokiuose svetainėse yra daugiausiai tokių vaizdų, kol kas yra labai sunku tai pasakyti, todėl kad e, labai sunku šitos parametrus e, konkrečiai išmatuoti. Nelabai žinome, kokiais kriterijais čia turime remtis, ar e, nukrovimo skaičiumi, ar, ar panašiai, tačiau iš esmės pedopornografinių vaizdų yra praktiškai visur nuo 2000 metų yra netgi mokamos paslaugos e, labai paplitusios. Na, o yra taip pat nemažai atvejų, kuomet e, nereikia mokėti už šitų vaizdų naudojimą. Federacinė policija kovoja prieš šitos reiškinius trimis būdais. Visų pirma, mes norime užtikrinti identifikavimą tų asmenų, kurie piknaudžiauja šitais e, dalykais. Būtent šitą linkmę yra einama ir tuo būdu yra užkartiamas kelias šitos nusikalstamos veikos e, darimui. Aišku, tai gali taip pat e, e turėti ir tam tikrą prevencinę e, reikšmę, nes kai kuriais atvejais tie nusikalteliai yra ir, ir sulaikomi šitų veiksmų dėka. Komet bus galvojama apie naują teisėkuros projektą, reikia pagalvoti apie labiausiai atgrasančias priemonės. Toliau dėl santykio tarp aukos ir prievartautojo. Yra socialiniai kontaktai interneto būdu ir jie yra išnaudojami tokiam piknaudžiavimui. Kol kas Vokietijos nacionalinės teisės nuostatos nenumato baudžiamosios atsakomybės e, už, už tai. Ir galima tikimtis kitų priemonių siekiant sumažinti riziką. Čia poveikį įvertinti taip pat yra labai sunku, nebent yra identifikuojamas noras pakengti kontakto užmėsgymo metu. Toliau kitas aspektas. Šitų vaizdų skleidėjų ir turėtojų identifikavimas tų, kurie tai daro komerciniais tikslais, tai yra taikoma e, visoms paslaugoms, kurios e, yra teikiamas per www. Nuo 93 metų tokių vaizdų turėjimas ir skleidimas yra traktuojamas kaip nusikaltimas, net ir tokių vaizdų e, įrašymas į savo kompiuterio atmintį yra nusikaltimas. Ir e, čia turi būti naudojamos e, naujos technologijos, kad būtų įmanoma kovoti su tokių vaizdų skleidimu internete. Ir kiekvienas veiksmas, žiūrint šituos e, vaizdus, ar, ar kiekvienas bandymas per tam tikras vietainės naudoti šitais vaizdais turi būti baudžiamas. IP adresas, kuris paprastai yra identifikuojamas, leidžia identifikuoti ir pačius nusikaltelius, nes tai yra iš esmės pagrindinis e, kriterijus, pagal kurį jie yra identifikuojami. Ir e, tuo, tuo būdu identifikuojamas yra atitinkamas kompiuteris ir e, galima pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Aišku, kuomet tai vyksta per vadinamasias per pokalbį svetainės, tuos dalykus padaryti yra daug e, sunkiau. Kaip e, konkrečiai yra veikiama Vokietijoje šitais uh, frontais, kadangi pedofilai kūrė tam tikras e, uždaras pokalbių svetainės, kur yra keičiamasi šitais vaizdais ir patirtimi, keičiamasi pedopornografinė medžiaga. Tai yra labai uždaros svetainės, prie kurių galima prisijungti tik tai vedus kodus. Yra ir kitų apsaugos priemonių ir šitos board svetainės, kaip sakiau, leidžia keistis tais vaizdais ir kiti vartotojai to gali net nematyti ir nesuprasti. Tačiau, aišku, yra tokių svetainių, prie kurių galima prisijungti laisvai. Būtent e, todėl internetas yra ta aplinka, kur vyksta pirmieji kontaktai E, tarp prievartautojų ir, ir jų aukų, arba tarp prievartautojų atskirai. Kaip aps, apsunkinti prieigą prie šitų svetainių. Tai yra labai svarbus dalykas ir būtent to siekia neseniai Vokietijoje e, priimtas įstatymas. Kova su pedopornografija internete siekia palaikyti visų pirma viešąją tvarką ir užtikrinti saugumą. Ir aišku, tas įstatymas numato tam tikras priemonės, prevencinės, papildomas priemonės kovos su pedopornografija kontekste. Tos priemonės yra susijusios su prieigos apsunkinimu, su vaizdų naudojimo apsunkinimu, su kontaktu su vaikais šiame kontekste apsunkinimu taip pat ir su bandymu išvengti aukų traumavimo. Dažnai tos, e, dažnai dažnai tie, kurie yra nukentėję vaikystėje nuo panašių nusikaltimų, internete pamato tokio pabudžio vaizdus ir tai būna papildoma psichologinė trauma tokiems žmonėms, nors jie jau būna suaugę ir, ir, ir tie įvykiai būna buvę labai senai praeitįje. Tačiau apklausos e, rodo, jog tų vaizdų yra labai daug, per mėnesį įvyksta apie 25 milijonus prisijungimų prie pedopornografinio pobūdžio e, svetainių. Tad e, galime suprasti, kiek įvyksta tų e, tokio pabudžio nusikaltimų. Ir tokių vaizdų naudojimas taip pat yra e, nusikaltimas. Vokietijoje yra taip pat siekiama sunaikinti, ištrinti tokio pabudžio veiksmus mano minėtame kontekste. Ir jau nemažai tokio pabudžio vaizdų ir, ir, ir svetainių yra e, sunaikinta. Galima kreiptis tiesiai į policijos struktūras su prašymu tai padaryti, jeigu turime informacijos apie tai. Taip pat e, tokia sistema egzistuoja ir jungtinėse valstijose, taip pat bandoma daryti ir e, Rusijoje. Šis e, įstatymas tik numato tokias nuostatas, kuriomis siekiama sunaikinti tos vaizdus ir pašalinti tas svetainės. Ir dabar tie, kas priima sprendimus politinių lygmenių, būtent jūs ir, ir Vokietijos parlamentarai turite pagalvoti apie tai, kokie čia būtų priimtini terminai, per kiek laiko turėtų būti galutinai uždaromas tokios e, svetainės. Aš galiu pateikti ir kai kurių statistinių duomenų. Dabar kiekvieną mėnesį mes gauname 160 e, pranešimų apie pedopornografinės svetainės. Tad, tai rodo, jog yra iš tikrųjų labai daug, nes čia kalba sukasi apie pedopornografinės svetainės. Ir tuomet mes prašome, kad tos svetainės būtų panaikintos, nes dažniausiai jos būna užsienyje. Ir maždaug vidutiniškai apie 45, 40-45 procentai tų svetainių dar egzistuoja po tokių prašymų. Arba po savaitės vėl atsiranda. žiūrint į tai iš prevencinės pusės e, ir iš policijos darbo pozicijų, mes manome, jog čia e, jog, jog, jog tos priemonės turi būti traktuojamas kaip papildomas priemonės e, tyriamųjų veiksmų kontekste, turint omenyje konsultacijų e, skaičių, vis dėlto verta taikyti tokias priemonės. Aš asmeniškai manau, kad kai kuriais atvejais prevencinės priemonės galbūt yra per daug komplikuotos ir kai kuriais atvejais neapsimoka jų e, taikyti, sakykime, kalba sukasi apie voktų mašinų informacijos apie maši, voktas mašinas svetainę, tai labai sudėtinga būtų tai daryti. Labai svarbu šiame kontekste, bet labai svarbus dalykas yra tarptautinis bendradarbiavimas. Pramonės ir prekybos sektoriai taip pat turi dalyvauti toje bendroje kovoje todėl kad e, būtent šių e, sektorių e, paslaugos bei naudojama technika čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Dėkuoju uždėmesi. Äh, guten Tag, äh, vielen Dank, Herr Koppe, für Ihre Präsentation. Und jetzt gebe ich das Wort an die. Dėkuoju, ponai Op. Dabar žodis poniai Šau. Good morning. My name is Gay Labas rytas, aš esu Gabriel Šau ir aš atstovauju vaikų apsaugos nuo išnaudojimo internete centro atstovė. Mūsų centras yra ypatinga teisės saugos agentūra, kuri buvo įsteigta 2006 metais Junktinėje karalystėje ir yra skirta kovai su vaikų išnaudojimu seksualiniu būdu. Dėl to, kad mes matom, tai buvo reikalinga, dėl to, kad mes matome, kad vaikai internete yra išnaudojami vis dažniau. Be to, internete e, pastaruoju metu padaugėjo pornografinių e, vaizdų, kuriuose dalyvauja vaikai. Mūsų centras renka informaciją apie visus atvejus, kai internete skelbiama yra tokio pobūdžio informacija. Visuomenės e, atstovai gali tiesiog spustelėti nuorodą į mūsų centrą. Nevyriausybinės organizacijos, nacionalinė ir tarptautiniai policijos pareigūnai taip pat gali teikti mums informaciją. Mūsų centras gauna tūkstančius pranešimų kiekvienais metais. Šie pranešimai yra dažniausiai susiję su uh, internetu teikiamais kvietimais ar viliojimu. Mūsų centras taip pat e, yra vienas iš virtualios e, tarnybos e, skirtai kovai su vaikų išnaudojimu internete steigėjų. Per pastarosius metus mes sukaupėme pakankamai patirties ir tapome viena e, kompetitingiausių agentūrų šioje srityje. Ir mes didžiuojamės tuo, kad mes taip pat vadovavome Europos finansiniai koalicijai, kurią įsteigė Europos komisija. Ir beje, ką tik baigėsi 14 mėnesių e, bandomasis laikotarpis. Atsižvaldami į mūsų patirtį mes galime tik teigiamai vertinti pasiūlymą dėl direktyvos, kadangi joje yra numatoma daugybė e, naudingų priemonių bei yra sukūrimas teisinis pagrindas kovai su vaikų išnaudojimu. Be to, ši direktyva suteiks galimybės e, teisės saugos pareigūnams e, imtis konkrečių veiksmų, tais atvejais, kai yra žinoma apie tai, kad piknaudžiaujama vaikų pasitikėjimu. Be to, prie direktyvų yra numatytos galimybės ir taikyti griežtesnės bausmes nusikaltelėms. Labai svarbu yra užtikrinti, kad vaikai suvoktų, kad internetinė erdvė nėra visiškai saugi. Ir dažnai piktų ketinimų turintys asmenys pasinaudojo tuo, kad pasinaudojo vaikų patiklumu ir juos išnaudoja. Mes džiaugiamės, kad šeštame straipsnėje kalbama apie bandymus valioti vaikus seksualiniais tikslais. Vaikų viliojimas internetu yra veiksmai, kuriais yra siekiama pas, uh, e, užmėgsti kontaktą, uh, pirmiausia, seksualinį kontaktą su vaiku. Ir mes žinome iš savo patirties, kad viskas paprastai prasideda nekaltai, bet gan greitai e, kontaktai tampa tikrai uh, lytiniai. Dažniausiai uh, e, užmėsgamas kontaktas ir po to su vaiku bandoma susitikti. Ir per tokius susitikimus vaikai dažnai yra išnaudojami. Dažniausiai nusikaltėliai siekia net ne fiziškai susitikti su vaiku, bet įtikinti vaiką atlikti seksualinius veiksmus, kurie būtų nufilmuoti uh, internetinės kameros pagalba. Taigi vaikai gali būti išnaudojami tiek pasinaudojant internetu, tiek realioje fizinėje aplinkoje. Mes džiaugiamės taip, taip, taip pat tai, kad yra numatytos nuostatos, kurios bus skirtos žmonėms, kurie jau buvo nuteisti už seksualinį vaikų išnaudojimą. Šie žmonės turi tam tikrų polinkių ir todėl jie neturėtų turėti galimybės laisvai bendrauti su vaikais. Junktinėje karalystėje asmenys, kurie buvo nuteisti dėl, uh, už vaikų išnaudojimą, yra įtraukiami į atskirą sąrašą ir jiems yra taikomi teisės aktai, kurie ribojo jų galimybės dirbti su vaikais. Kiekvieną kartą, kai asmuo bando įsidarbinti, yra tikrinami šie sąrašai, tam, kad būtų užtikrinta, kad šis žmogus e, nėra e, netinkamas darbui su vaikams, vaikais. 60 tūkstančių suaugusių asmenų nuo 2007 metų prarado teisę dirbti su vaikais Junktinėje karalystėje. nes suprantama, kad darbas su vaikais leistų jiems e, artimai bendrauti su vaikais. Ir šis teisės aktas pirmiausia yra skirtas tam, kad būtų apribotos e, nuteistų asmenų galimybės tai daryti. Mes turime ir atskirą darbo grupę, kuri tikrina nusikaltėlių sąrašus bei stebi, ar jie nekeliauja į kitas šalis seksualiniais tikslais. Dešimtame straipsnėje taip pat yra numatytos nuostatos, kurios leis Junktinė karalystė dalintis informaciją su kitų valstybių narių teis, e, teisės saugos pareigūnais, tam, kad būtų užkirstas kelias e, e, nuteistiems asmenims keliauti į kitas šalis, siekiant išnaudoti vaikus kitur. Jei mes galėsime sėkmingai dalintis informaciją, tuomet galėsime sėkmingai dirbti. Jei to nebus, tuomet mūsų darbas bus e, rimtai apribotas. Džiaugiamės taip pat, kad yra e, į direktyvas pasiūlymą įtrauktas ir 21 straipsnis, kuriame kalbama apie internetinio, internetinio turinio blokavimą. Tais atvejais, kai šis turinys e, turi pornografinės medžiagos. Kai kurie 21 straipsnių kritikai teigia, kad blokavimas nėra naudingas kadangi dažniausiai pornografiniai vaikų vaizdai yra parduodami per peer-to-peer -peer e, tinklus. Iš tikrųjų, šie tikslai veikia nekomerciniai tikslais ir dažnai jie netgi bando įteisinti savo veiksmus, sukurdami privačius klubus arba e, privačius tinklus. Tokie peer-to-peer tinklai skatina taip asmenys siekti ir aukštesnės padėties e, tinklo hierarchijoje. Mes manome, kad būtina yra patraukti atsakomybėn tuos asmenius, kurie dalyvauja tuose tinkluose. Ir tai daryti nėra lengva, tačiau vis dėlto mūsų centras norėtų pabrėžti, kad tur, galimybė blokuoti internetinį turinį būtų svarbi priemonė siekiant kovoti su minėtais tikslais. Mes žinome, kad e, pornografinės medžiagos kūrimas e, vyksta nebaudžiamai dėl to, kad žmonėms atrodo, kad labai paprasta yra prekiauti šiais vaizdais. Tačiau nepamirškime, kad asmenys, e, kurie buvo nufilmuoti, kuriant šios vaizdus, dažnai patiria ilgalaikę traumą. Ir internetinio turinio blokavimas gali padėti šiems žmonėms, gali apsaugoti juos nuo papildomos traumos. Kaip ir kiti kolegos, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad vaikų išnaudojimo vaizduojimo turinio blokavimas ir pašalinimas iš interneto gali būti atliktas labai greitai. Be abejo, pašalinti šią medžiagą būtų geriau, tačiau blokavimas kaip priemonė taip pat yra labai uh, gera. Dėkuoju. Uh, Ačiū, ponė Šau. O dabar suteiksiu galimybę pasakyti poniai Čiuliai Vailar. Labas rytas. Aš jau daug metų dirbu psichologijos srityje, esu psichologė, dirbu su seksualiai išnaudotais vaikais ir faktiškai galėčiau pakalbėti apie aukas. Ir aš neskaitysiu to, ką ketinau perskaityti, bet pabandysiu jums paaiškinti, apie ką mes iš tiesų kalbame, remdamasi vakar dienos diskusiją. Na, sakykime, 11 metų mergaitė ar berniukas, kuris jau eina į mokyklą, anksčiau lankė vaikų darželį ir neišmoko pasakyti ne tiems, kurie bando nedorai su jais elgtis. Sakykime, jie išvyksta stovyklauti, ir yra kitas žmogus jų aplinkoje, pavadinkime jį Džonu, ir jisai rūpinasi tais vaikais, pasirūpina uh, ir tuo mūsų hipotetinių vaikų. Visi džiaugiasi. Galiausiai jis pradeda priekabiauti prie to vaiko ir vaikui kyla problema. O problema tokia, vaikas žino, kad Džonas patinka tėvams Ir vaikas nebeturi kam papasakoti, netgi jeigu jisai papasakotų, taip galvoja vaikas savo mamai, tai mama nepatikėtų. Ir Džonas toliau priekabiauna prie to vaiko, galiausiai pradeda seksualiai išnaudoti oraliniu būdu, galbūt analiniu būdu, gėda ir skausmas tik sustiprina beviltišką padėtį. Ir tokiu būdu vaikas atsiduria sudėtingoje situacijoje, nes galų gale tas Džonas ir rūpinasi dar vaikų, bet vaikas nori, kad e, Džonas nebepriekabiautų. O pakalbėti apie tai yra labai labai sunku. Tada vaikai pradeda savo elgesiu rodyti, kokioje beviltiškoje situacijoje jie atsiduria, bet jų nesupranta. Ir ne, Jeigu mes pažiūrėsime į statistinius duomenis, tai pamatysime, kad gali būti, jog net šioje salėje yra nukentėjusių asmenų. Bet tos aukos nenori prisipažinti. Grįžkime prie mūsų pavyzdžio. Taigi vaikas toliau seksualiai išnaudojamas, bet vaikai, nepamirškite, kopijuoja elgesį. Ir Galiausiai ateina momentas, kai vaikas pamato, jog Džonas juos filmuoja ar fotografuoja ir tada prasideda šantažas. Džonas vaikui sako, jeigu tu kam nors papasakosi, aš visiems parodysiu, ką tu darai, o tavo pasakojimu niekas nepatikės. Ką aš to noriu pasakyti? O pasakyti noriu štai, kad jeigu mes, suaugę žmonės, nepasirūpinsime vaikais, ir nesuvoksime, ką tai reiškia, tai net mūsų aplinkoje nusikaltėliai galės veikti nevaržomai, nes mes nekreipiame dėmesio tam tikrus dalykus, nes tas mažas vaikas jisai negali pasipriešinti, o jo išklausyti nieks nesirengia. Todėl yra mūsų saugusiųjų pareiga veikti kitaip. Vaizdai, kurie būna nufilmuoti, išplatinami ir internetu ir vaikui aukai, jo padėtis tampa dar sudėtingesnė, nes viskas yra paviešinama. Mano baisiausios baimės ir gėda staiga tampa viešų dalykų, O vaikas, kuriam šeši metai ar dešimt metų, nieko negali padaryti. Ir netgi jeigu mes užblokuosime prieigą prie tokių svetainių, niekada nebūsime tikri, kad ta vaizdinė medžiaga neatsidurs kitose svetainėse. Ir niekada nežinosime, ką kas įrašo savo kompiuterio motinėse plokštėse, kokia informacija yra saugoma. Jeigu kalbame apie paauglius, tai irgi sudėtingas klausimas. Jų vyksta jų lytinis brandimas, ir su tėvais paprastai nesusikalbama. Tokie paaugliai kalbasi tarpusavė su kažkuo internete ir, sakysime, pokalbių svetainėje, susipažįsta su žmogum, su galbedusiu turinčiu tris vaikus. Bet kasgi vyksta toliau? Toks žmogus užmesga santykius ir stengiasi pakeisti mano elgsenos modelį, keisdamas leistinumo ribas. Ir kas toliau? Ogi vyksta tai, kad galiausiai toks paauglys ar paauglė susivokia, bet kaip jis gali pakalbėti su tėvais arba mokytoja kaip gali paaiškinti, kad tris mėnesius su tuo asmeniu internete šnekučiavosi, kuris e, po truputį leisnas ribas trynė, pradėjo seksualiai priekabiauti, paskiau bandė filmuoti masturbacijos veiksmus. Niekasgi nepatikės paauglių, taip jie galvoja. Bet tai tikrai nėra to vaiko kaltė Ir netgi jeigu 12 metų tam vaikui, jeigu jisai pakankamai stiprus, gali laisvai bendrauti, bet toks vaikas neturi jokių kovos su seksualiniu išnaudotojų priemonių ir negali jam pasipriešinti. Todėl mes turime imtis priemonių. Ir dar viena pastaba. Mes iš tiesų nekreipiame dėmesio į kitą problemą, tai yra seksualiai išnaudojamos moteris. Ir galvojame, kad kiekviena moteris yra automatiškai gera mama, bet reikia visoms moterims išaiškinti. Ir kitas dalykas, kad seksualinės prievartos atveju um, išaiškinimas ir kelio užkirtimas jiems yra labai sudėtingas dalykas. Taip mes turime imtis prevenciją bet mes negalime vien tik tai e, veiksmus nukreipti į suaugusius. Mes turime dirbti su vaikais, mes turime juos išmokyti, kad atsidūrus bėdoje jie neturėtų būti vieni ir kilus įtarimui galėtų kreiptis į suaugusius, o ne isterikuoti ar ko nors. Nes labai dažnai situacijos yra sudėtingos ir, sakysime, jeigu brolis išnaudoja seserį, tai niekasgi negalvoja apie tai, kad broliukas gali tapti seksualiniu išnaudotoju. Bet vaikas turi žinoti, kaip elgtis, kad galėtų imtis priemonių. Vokietijoje per 11 tūkstančių pranešimų būna policijai apie seksualinį išnaudojimą. Netgi jeigu jų būtų daug mažiau, tai reikštų, kad kiekvieną dieną Vokietijoje 2009 metais 32 vaikai buvo seksualiai prievartaujami. Ir šiuo atveju aš remiuosi tik oficialiają statistiką. Nepamirškite, kad vaikams yra labai sunku pasisakyti, jau nekalbant apie tai, kad daug psichologinių problemų patiriama, kai pranešama policijai. Bet jeigu mes nesimsime veiksmų, jeigu nepradėsime derinti savo įstatymų, problemų ir ne sustosime pagalvoti, kokių priemonių reikia imtis, kokių priemonių reikia imtis, kad galėtume šiandien ir ateityje apsaugoti vaikus, tai tada patys turime degti sudegti iš gėdos, nes mes tikrai nepasirūpinsime, jeigu nieko nedarysime vaikų ateitimi. Ir netiek daug vaikų gyvena geroje aplinkoje, o žmonių jų aplinkoje, kurių e, ketinimai nusikalstami yra pakankamai daug. Todėl mūsų organizacija Innocence in Danger labai labai vertina šios direktyvos atsiradimą, bet aš manau, kad direktyvos nepakanka. Mes tiesiog turime pasakyti savo vaikams ir vaikams aplink mus, kad mes dėja net liekame savo pareigų taip, kaip turėtume tai daryti. Eh, Dėkuoju. Dabar žodis ponui Salpstrom, kuris atstovauja Švedijos policijai. Prašome, žodis jums. Labas rytas visiems, aš esu Bjorn Selstrom ir aš vadovauju vaikų apsaugos e, komandai Švedijos policijos e, tyrimų dalinyje. Aš didžiuojuosi, turėdamas galimybę čia atvykti ir džiaugiuosi to, kad jūs e, domitės tuo, kas vyksta mūsų šalyje. Paprastai aš neskaitau savo pranešimų, tačiau man suteiktas laikas 10 minučių yra labai trumpas. Ir tikriausiai aš taip pat ir įsijausiu kalbėdamas apie šios dalykus, todėl aš šiandien skaitysiu savo pranešimą. Švedija bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis siekdama blokuoti žalingo turinio internetinius tinklalapius. Mes bendradarbiavome jau dešimt metų. Ir mes bendradarbiaujame su tinklais, kurie teikia paslaugas 95 procentams visų privačių interneto vartotojams. Šis bendradarbiavimas yra labai sėkmingas, jam nereikia daug e, išteklių, nei žmogiškų, nei kitų išteklių. Kai pradėjome bendradarbiauti, mes patirėme kelias problemas susijusias su, su uh, kaltinimais, kad mes uh, norime įvesti interneto cenzūrą ir kad ribojame žodžio laisvę, bet paprastai mūsų kritikų grupelė buvo labai negausi ir todėl jų balsas nebuvo labai veiksmingas. Šie asmenys labai dažnai e, vartoja terminus, kurių nerasite jokiuose žodynuose. Tačiau aš noriu labai atvirai pasakyti, kad mūsų veiksmai neturi nieko bendra su žodžio laisvės ribojimu. Mes tiesiog norime e, pašalinti iš interneto veiksmus, kuriuose vaizduo, vaizduojami yra e, vaikų, vaizduojamas vaikų išnaudojamos scenos. man nesuvokiama, kaip žmonės gali prieštarauti mūsų darbui. Mums netrodo, kad blokavimas e, yra nepriimtinas ir pastaraisiais metais e, patyrėme gal kelias problemas, bet jos nebuvo labai rimtos. Ir man atrodo, kad kritikai, e, kritikų balsai šiandien yra kur kas silpnesnis. Mes taip pat e, dalyvaujame projekte, kuris vykdomas kartu su finansų sektoriumi. E, ir šio projekto tikslas yra apriboti pornografinių vaizdų e, platinimą komerciniuose tinklalapiuose. Ir mes sugebėjome įtraukti visus pagrindinius Švedijos bankus į šį darbą. Ir taip pat mūsų darbą dalyvauja ir vizos, Mastercard ir kitų kreditinių kortelių teikėjai. Labai Svarbu yra pažymėti, kad per uh, pastruosius metus labai sumažėjo komercinių tinklalapių, kuriuose yra skelbiama pornografinė medžiaga skaičius. Tačiau gali būti, kad mums reikės vėl uh, sutelkti savo jėgas su finansų sektoriumi, jei ši, uh, šios problemos mastas ateityje padidėtų. Aš jau minėjau, kad šiems veiksmams nereikia daug nei žmonių, nei pinigų. Mes taip pat dalyvaujame Europos finansinės koalicijos darbe ir apie tai kalbėjo jau, apie šią koaliciją kalbėjo viena iš kolegų. Ar kas nors e, šioje salėje žino, kiek žmonių, kiek vaikų, kurie e, yra vaizduomi šiuose vaizdiniuose, buvo identifikuota 1088 vaikai. 1882 vaikai visame pasaulyje, anot Interpolo duomenų. Tačiau aš galiu Jums pasakyti, kad realiai šis skaičius yra kur kas didesnis. Identifikavimo darbas yra labai sudėtingas. Ir e, tam, kad šis darbas būtų sėkmingas, reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Mes remiame parlamento iniciatyvą ir manome, kad privalomos taisyklės valstybės narėse tikrai yra tinkamas žingsnis į priekį. Per pastarėsias dvi dienas buvo daug jau pasakyta apie tai, kaip galime kovoti su vaikų išnaudojimu. Būtų taip pat gerai tinkamai gyvendinti visus šios teisės aktus. Tuomet mūsų kritikai tikrai neturėtų ką pasakyti. Be to, ši direktyva padės suburti jėgas visame pasaulyje, net ir, e, o galbūt ir įtikins net ir tuos, kurie teigia, kad viskas leidžiama internete. Iš tikrųjų, ši direktyva nėra skirta kovai su kitais nusikaltimais, bet joje, joje numatytos prevencijos priemonės yra labai labai svarbios mums siekiant sustabdyti vaikų išnaudojimą. Šios direktyvos nuostatos nėra susijusios nei su autorių teisėmis, nei su patentuotų turiniu. Prieš porą metų Aš aptariau su kolegomis iš Vokietijos, e, kokie yra mūsų tinklo darbo rezultatai. Aš turiu prisipažinti, kad tik kelios valstybės pasaulyje naudojasi mūsų turimą technologiją. O svarbu, kad prie mūsų darbo prisijungtų kuo daugiau šalių. Aš manau, kad galima palyginti šį mūsų darbą su skilėtų kiberu. Vienos skilės užtaisyti e, tikrai neužteks, mums reikia užtaisyti visas skilės tam, kad kiberas būtų naudingas. Mes manome, kad mūsų turima programinė įranga yra labai naudinga ir mes e, norėtume ją platinti. Kitaip aš nebūčiau čia atvykęs. Mes tęsime šį darbą ne dėl to, kad mums tai patinka, ne dėl to, kad jūs to norite, bet pirmiausia dėl to, kad mums rūpim vaikai. Nepamirškime, kad geriau yra kažką veikti, nei sėdėti rankas sudėjus. Dėkuoju. Grazie. Um, allora... Dėkuoju. Dabar galime pradėti antrąją mūsų šio ryto posėdžio dalį ir dabar žodį suteiksime piliet, pilietinės visuomenės atstovams, kurie čia dalyvauja, o paskui galėsime pateikti klausimų, jeigu būtų klausimų iš parlamentarų pusės. Nors ir dabar galėčiau paklausti, ar yra klausimų. Taip, atrodo, kad panas Brons nori paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Hoperis padarė nuorodą į tarnybinės stotis ir paslaugų teikėjus tokiu būdu Bet mano klausimas gal ne visai tiesiogiai susijęs su to, ką jūs kalbėjote. Ir noriu paklausti iš tai, ko, ar iš tiesų tokių tarnybinių stočių savininkai žino, kokia medžiaga platinama per jų tarnybinę stotį, ar jie tiesiog viską žiūri aplaidžiai ir nesirūpina, kas, kam yra naudojama jų tarnybinė stotis. Jūs sakėte, kad labai gerai būtų užkirsti galimybę tiems, kurie seksualiai išnaudojo vaikus, užsiimti tam tikromis e, profesijomis, kurios leidžia suartėti su vaikais. Bet kaip tai yra daroma, ar jų tapatybės paviešinimas užtik, teisų atėmimas užtikrins, kad jie nenusikals antrą kartą. Kitas dalykas, ar tokie nusikaltėliai turi galimybę naudotis atitinkamomis interneto svetainomis, ar ta teisė jiems atimama. E, pone Vailar minėjo, kad tie, kurie seksualiai išnaudoja žmonas, yra dažniausiai patys asmenys, kuriais labai pasitikima. Ir aš žinau tokių bylų, kuriuose iš tiesų tai buvo ir vaikas e, teisybę sakė, bet juo niekas nepatikėjo. Iš tiesų yra atvejų, kai išnaudotojo žmonos ar partneriai tampa bendrininkais netyčiom ir ir netiki, kad jų partneriai ar vyrai gali užsiimti tokiais dalykais. Aš manau, kad gal reikalinga plačiau šviest žmonas, aiškinti jiems, kokie paprasti, kokius ženklus ir signalus siunčia vaikas, bandydamas parodyti, kad jis atsidūrė sunkioje padėtyje, kaip užtikrinti, kad vaikas ateitų ir papasakotų. Ir kitas yra dalykas, gal būtų visai naudinga pasižiūrėti, kokiuose interneto svetainėse naršo vaikai ir patikrinti jų kompiuterius. Tai irgi būtų viena iš prevencijos galimybių. Ja, ich glaube, ich habe Ihre Frage so verstanden, ob die Täter wissen, dass sie kinderpornografisches Material ins Internet einstellen. Das ist. Klausimas yra toks, ar privartautojai žino, kad ta medžiaga bus prieinama internete. Ne, iš tiesų aš e, klausiau ko kito. Aš klausiau apie a, domenų savininkus, tie, kurie užtikrina, a, kurie leidžia naudotis savo tarnybinėmis stotėmis ir domenais. Ar tie žmonės, kurie yra interneto paslaugos teikėjai, žino, kokia medžiaga platinama per jų domenus ar iš jų tarnybinės stoties. Ar gali būti taip, kad svetainių savininkai yra visiškai nekalti dėl to turinio, kuris yra talpinamas jų valdomose svetainėse. Aš gal tiesiog prastai išmanau kompiuterinės technologijas. Aš jums atsakysiu. Kartais jie kalti, kartais ne. Nes jeigu iš tiesų jūs, e, pavyzdžiui, esate domeno savininkas, jūs nebūtinai tikrai žinote, kokia medžiaga atsiranda vienoje ar kitoje svetainėje, transliuojamoje per jūsų tarnybinę stotį. Bet jūs tapsite atsakingu, jeigu žinosite ir nesimsite veiksmų. Uh, klau, uh, parlamento narys. Taip, bet uh, tai reiškia, kad juos galima bausti už aplaidumą. galėčiau papildyti. Vokietijoje interneto paslaugų teikėjai nurodo uh, svetainių galimybę talpinti vieną, talpinti medžiagą, kokį kiekį medžiagos galima talpinti. Ir jeigu jie labai pasyviai reaguoja į sakysime, didelių apimčių medžiagos persiuntimus, kai galima įtarti, ką nors, tai nebejotinai jie elgesi neteisėtai. Taip, yra tokių interneto paslaikų teikėjų, kurie puikiai žino, kas keliauja per jų svetaines, bet nebūtinai, jeigu mes kalbame apie didelės tarnybinės stutis, uh, tai tada tikrai nebūtinai jų savininkai žino, kokia medžiaga talpinama per jų svetainės. Jeigu nėra kitų klausimų, tuomet periname prie kitos kalbėtojų grupės ir norėčiau, kad jie atsisėstų čia prezidiume. Diana Soton, Peter Robinson, John McNamee. Atrodo, kad jų nėra. John Carr.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 Okay. And here is Miss, Mrs. Di Paoli instead of Mr. Neri. Di Paoli. Paoli. Okay. Allora, iniziamo questa. Tuo būdu galime pradėti antrąją posėdžio dalį. Pirmoji kalbėtoja bus Diana Sutton, kuri atstovauja NCPCC, Junktinė karalystė. Thank you, Vice President, for giving NS. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs suteikėte mūsų organizacijai galimybę pasidalinti savo nuomonę apie tai, kaip mes vertiname šį pasiūlymą ir kodėl mes manome, kad jis iš tikrųjų padės apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo. Mūsų organizacija tai yra žiaurus elgesio prieš vaikus prevencijos e, organizacija, yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia jau 126 metus. Mes kovojame su e, žiaurų elgesiu su vaikais bei bendradarbiaujame su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir e, keli šių organizacijų stovus jūs matote šioje salėje. Nemažai dėmesio skiriame ir vaik, seksualiniam vaiškų išnaudojimui. Mes e, tai iš savo darbo patirties nacionalinių lygmenių žinome, kad vaikų išnaudojimas e, ir seksualinis e, smurtas prieš vaikus tapo vis opesnių reiškinių, ypač po to, kai buvo panaikintos sienos ir žmonės gali laisvai judėti visoje Europoje. Ir tai reiškia, kad nusikaltėliams yra lengviau pabėgti nuo konkrečių valstybių policijos pareigūnų. Europos parlamentas netrukus pradės svarstyti šį pasiūlymą ir mes norėtume priminti parlamento nariams, kad ES ir valstybės narės yra prisėmusios įvairiausių įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę kurie prigoja ES rūpintis žmogaus e, vaiko teisėmis, priimant teisės aktus. Visos ES valstybės ratifikavo Junktinių tautų vaiko teisų konvenciją ir ES sutarties trečiajame straipsnė ir pagrindinių teisų hartijos 24 straipsnė yra numatyti pareigojimai saugoti vaikus ir jų teisės. Koks yra šios direktyvos tikslas ir kodėl ji yra svarbi? Pasiūlyme kalbama apie tai, jog būtina užpildyti teisės aktus egzistuojančias spragas. 2009 m. pagrindų pamatinės sprendimas, skirtas kovai su vaikų seksualiniu išnaudojimu, buvo skirtas tam, kad būtų sustiprintas valstybių bendradarbiavimas kovojant su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Tačiau Kaip rodo Europos komisijos ataskaitos, 2003 metų pamatinėme sprendime yra ne viskas aiškiai išdėstyta ir nėra reglamentuojama internetinė erdvė. Ir mes žinome, kad pastraisiais metais vis daugiau vaikų naudojasi internetu. 2003 metų direktyvoje daugiausiai dėmesio skiriama bausmėms už nusikaltimus prieš vaikus. O šiame pasiūlyme kur kas daugiau kalbama apie prevenciją. Pavyzdžiui, ir tai sustiprins pamatinio sprendimo nuostatas išdėstytas straipsnis nuo 17 iki 19. Aš turiu nedaug ne laiko, todėl galiu tik tai jums pristatyti savo nuomonę apie tai, kaip galima būtų užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui. Konkrečiai mano pastabas yra susijęs su dešimtuoju pasiūlymo straipsniu. Mes manome, jog būtina yra registruoti tuos, kurie buvo nuteisti už vaikų išnaudojimą. Ir manome, kad direktyva turi pareigoti darbdavius nulatos tikrinti savo darbuotojų darbuotojus ir tikrinti, ar jie buvo nuteisti už vaikų išnaudojimą. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes žinome, kad tokie nusikalteliai e, daro viską, kas yra įmanoma, tam, kad jie atsidurtų arčiau vaikų. Tai reiškia, kad jie dažnai siekia to darbo, kuris yra susijęs su vaikais. Mūsų ataskaitos rodo, kad dažniausiai vaikus išnaudoja asmenys iš uh, artimos vaikų aplinkos, tai gali būti ir tėvai, šeimos nariai, bet ir kunigai, policininkai, mokytojai ir taip toliau. Taigi tokie asmenys neturėtų turėti prieigos prie vaikų. 2003 m. pamatinėje sprendime apie tai buvo tik tai užsiminta. Buvo rekomenduota darbuotojams tikrinti, ar jų, darbdaviams tikrinti, ar jų uh, samdomi darbuotojai neturi problemų e, bendraudami su vaikais. Dar daug ką galima būtų padaryti, e, norint saugoti vaikus nuo e, išnaudojimo. Todėl, kaip minėjau, darbdaviai turėtų tikrinti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl darbo, nebuvo nuteistas už vaikų išnaudojimą, ar nėra padaręs kitų žiau, sunkių nusikaltimų. Ir džiaugiuosi, kad dabar ES lygmenių bandoma to reikalauti. Labai dažnai tais atvejais, kai asmuo atvyksta iš kitos šalies, arba kai yra kitos šalies pilietės, patikrinti, ar jis yra, buvo teistas anksčiau, yra gan sunku, todėl reikia geresnio tarp valstybinio bendradarbiavimo. 2004 metų duomenys rodo, kad 17 e, naujų valstybių narių piliečių at, at, e, atvyko į Junktinę karalystę ir kreipėsi, e, ieškojo darbo su vaikais. Ir paaiškėjo, kad šie asmenys buvo anksčiau savo šalyje nuteisti už vaikų išnaudojimą. Panašių atveju yra žinoma ir iš Belgijos istorijos. Belgijos darbdaviai nežinojo apie tai, kad e, kai kurie iš jų darbuotojų yra padarę rimtų nusikaltimų prieš vaikus. Todėl jiems buvo leista ir toliau dirbti su vaikais. Mes manome, kad e, kur kas daugiau dėmesio reikia skirti e, siekiant užtikrinti, kad samdomi yra saugus asmenys darbui su vaikais. Mes žinome iš patirties, kad e, e, dažnai nusikaltėliai stengiasi pasinaudoti skirtumais egzistuojančiais tarp valstybių narių. Kai kuriuose valstybėse narėse yra paprasčiau e, įsidarbinti tose sritise, kurios yra susijusios su vaikų ūkdymu. Todėl reikia griežtinti reglamentavimą šioje srityje, siekiant užkirsti kelią tokiam darbo turizmui. Mes Junktinėje karalystėje turime nemažai patirties. Europos Sąjunga tai svarsto jau kelias iniciatyvas skirtas kovai su vaikų išnaudojimu. Ir mes manome, kad tokios iniciatyvos taps pagrindu tolesniam bendradarbiavimui. Deja, reikia pripažinti, kad dabar mes neturime sistemų, kurios leistų valstybėms narėms keistis informaciją apie asmenų teistumą. Ir nelengva yra tokią informaciją gauti net ir tais atvejais, kai yra konkrečiai kreipiamasi į uh, kokios nors valstybės narės atitinkamą įstaigą. O tais atvejais, kai ši informacija e, yra. Uh, pateikiama, tuomet dažnai dėl kalbų skirtumo ar dėl teisės aktų skirtumo sunku būna ją suprasti ir tinkamai vertinti. Bet to žinome, kad e, ne visuomet leidžiama e, ilgai saugoti tokią informaciją. Visoje Europos Sąjungoje įvairios veikos yra skirtingai kvalifikuojamos. Ir vėlgi e, tai gali turėti įtakos uh, bausmėms, kurios yra taikomos už vaikų išnaudojimą. Norėdami plėtoti tarp valstybinį bendradarbiavimą, labai svarbu yra sukurti sistemas, kurios leistų valstybėms narėms keistis informaciją apie vaikų išnaudotojų ir privartautojų teistumą. Uh, tai būtų sukurti saugesnę aplinką. Ir todėl mes džiaugiamės, kad dešimtajame straipsnėje valstybės narės yra įpareigojamos suteikti informaciją apie savo piliečių teistumą tais atvejais, kai kita valstybė narė teikia, pateikia atitinkamą prašymą. Mes žinome, kad vyksta diskusijos šiuo metu ir žinome, kad nemažai kas prieštarauja keliems šios direktyvos aspektams. Uh, Trumpai apie tai buvo kalbėta ir aš norėčiau taip pat tai labai trumpai pakomentuoti, nors kiti kolegos pato galės išsameu apie tai, išsameu tai aptarti. Įvairiuose teisiniuose tekstuose, pavyzdžiui, Junktinių tautų vaiko teisų e, konvencijos antrajame straipsnėje ir e, Europos tarybos konvencijos įvairiuose straipsniuose kalbama apie tai, kaip reikia apibriežti e, vaiko savoką, kas yra vaikas. Nes šiuo metu šie apibrėžimai e, valstybės narėse labai skiriasi. Be to mes džiaugiamės, kad pasiūlyme kalbama ir apie vaikų pornografiją. Ir e, šis reiškinys, e, pornografinių vaikų vaizdinių platinimas, yra dar vienas nusikaltimas, kuris tik tik tai papildo išnaudojimo traumą. Bet, o, kaip žinia, šią medžiagą galima naudoti ilgą laiką. Ir mes manome, kad būtina uh, tobulinti uh, tvarką bei procedūras, kurios leidžia šalinti tokią medžiagą iš interneto arba ją blokuoti. Internetinio turinio blokavimas yra tinkama laikina priemonė. Be to mes džiaugiamės, kad šeštame straipsnėje kalbame apie tai, kad vaikų viliojimas internetu taip pat bus kvalifikuotas kaip nusikaltimas. Junktinė karalystėje mes tai padarėme jau prieš kurį laiką ir mes žinome, kad tai yra labai veiksminga, veiksminga žingsnis į priekį. Uh, ypač atsižvelginti tai, kad nulatos tobulėja e, informacinės technologijos. Ir mes tikimės, kad Europos parlamentas ir toliau rodys lyderystę šioje srityje ir užtikrins, kad ši direktyva būtų kuo ambicingesnė ir griežtesnė. Dėkojame. Grazie. E. Dėkoju. Dabar žodį suteikiu ponui Peter Robbins, kuris atstovauja Internet Watch Foundation. Labadiena. Mane šiandieną pakvietė, kad pasidalyčiau patirtimi, kokių imamės priemonių Jungtinėje karalystėje, nes organizacija, kuriai aš atstovauju, kaip tik ir dirba su internetinių paslaugų teikėjais ir padeda jiems užblokuoti prieigą prie vaikų pornografijos ar seksualinio išnaudojimo vaizdinės medžiagos. Yra įvairių priemonių, kaip galima kovoti su vaizdinės, tokios vaizdinės medžiagos platinimu ir tos priemonės prisideda prie kitų organizacijų darbo, kurios siekia išgelbėti vaikus ir nubausti nusikaltusius. Tačiau nebejotinai susidaro tam tikras laiko požiūrių atotrukis tarp įvairių priemonių. Ir tada kyla klausimas, ar tikrai naudinga blokuoti prieigą. Galiu šiandien pasakyti, kad 1000 500 tokių svetainių kasdien buvo registruojama Junktinėje karalystėje. Po poros metų sumažėjo iki 800 ir šiandien maždaug yra 400 svetainių mūsų sąraše, kuriuose talpinama vaizdinė vaikų pornografijos ar seksualinio išnaudojimo medžiaga. Mūsų patirtis rodo, kad tokios svetainės veikia kažkur maždaug apie mėnesį. Taigi mūsų nuomonė blokavimas tikrai yra efektyvi priemonė. Internet Watch Foundation yra savarankiškai veikianti organizacija mūsų iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Mes dirbame kartu su elektroninės erdvės operatoriumi ir visais tais, kurie teikia internetinės paslaugas. Mes taip pat e, turime įsteigę ir pagalbos telefoną bendradarbiaujame su kitomis organizacijos. Nuo 96 metų mes išanalizavome per 30 tūkstančių įvairiausių pranešimų sukaupėme patirties atsekdami pornografinės medžiagos savininkus. Nebejotina, kad tokia vaizdinė medžiaga daugelio nuomonė yra labai pelningas verslas. Ir sakomi įvairūs skaičiai. Tiesą pasakius, komerciniais tikslais naudojama toli gražu ne visa ta vaizdinė pornografinė seksualinio išnaudojimo medžiaga, kuri būna parduodama. Blogybė yra ta, kad labai dažnai tokia medžiaga yra platinama, kopijuojama ir ratas jos naudotojų plečiasi. Stengiamas išnaudoti įvairiai internetinės paslaugas, pradedant nuo laisvai prieinamų platformų, baigiant um, įvairiomis kitomis priemonėmis. Galų gale tie tinklalapiai yra tarpusavyje susiję ir tai reiškia, kad vaizdinė medžiaga yra keičiamasi bei ją parduoda nebūtinai jos savininkas šiuolaikinės technologijos leidžia įvairias operacijas atlikti labai greitai, todėl labai sunku su jais kovoti. Kalbant apie platinimo galimybės, tai nebejotinai kovos e, su tokios medžiagos platinimu priemonės dažniausiai technologijų požiūrių atsilieka. Nacionalinės policijos pajėgos neturi pakankamai e, galimybių, finansinių ypač galimybių, kad užsiimtų ilgalaikių darbų, ypač uh, tyrimų ar baudžiamojų persekiojimų. Ir viena iš kliučių, pavyzdžiui, yra ta, kad um, jurisdikcijos srityje kyla problemų. Yra skirtingi įstatymai, o dažniausiai tokie nusikaltimai būna tarp valstybiniai. Egzistuoja įvairios taktikos ir strategijos, kurios padėtų uh, ribotai uh, vaizdinės medžiagos, pornografinės vaizdinės medžiagos talpinimą internete, bet dėja nėra jokio tarptautinio susitarimo. Ir yra dėja tokių valstybių, kurios net nekovoja su tokio turinio medžiagos skelbimu. Be to, yra valstybių, kur tebe vyksta diskusija, kas turi būti atsakingas už, pavyzdžiui, interneto prieigos blokavimą ir a, kokia, kokiu tyrimo etapu ta vaizdinė medžiaga turi būti pašalinta iš interneto. Jeigu gyventume idealiame pasaulyje, tai tada būtų kažkokia pasaulinė a, policijos institucija užsiimanti šią problemą. Bet šiandien dėje turime dirbti tarpusavį atsižvelgdami į nacionalinės ypatybės. Turėtų būti susitarta, kad vaikai turi būti apsaugoti nuo kančių, turi būti išgelbėti iš beviltiškų situaciją. Tačiau, kai pradedame dirbti tarp valstybinių lygių, atsiranda labai daug kliučių ir jos apsunkina vykdomus tyrimus. Nebijotinai, kad prieigos prie interneto blokavimas yra šiuo metu viena iš geresnių priemonių. Mes esame parengę net ir tam tikrą. Uh, tam tikras gairias bei rekomendacinės. Maždaug 60 um, interneto paslaugų teikėjų Junktinėje karalystėje, kurie beje dirba ir tarptautinių lygių, savanoriškai stebi savo svetaines ir blokuoja prieigą prie jų, jeigu atsiranda pornografinė vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga. Be to, yra ir spartaus interneto ryšio tiekėjai, su kuriais bendradarbiaujama. Kai tokia medžiaga talpinama per užsienyje esančias tarnybinės stotis, taip tada susisiekime su savo kolegomis ir taip pat su teisės saugos institucijomis, kad jos jau galėtų toje šalyje veikti vadovaudamosi nacionalinę savo šalies teisę. Kalbant apie prieigos blokavimą, tai mes darome vadovaudomis Junktinės karalystės teisę ir tais kriterijais, kurie yra nustatyti teismų ir paskelbti atitinkamą gairių vadovę. Blokavimas yra labai svarbus dalykas, tai yra atsakingas darbas, todėl mūsų veikla prižiūri nepriklausomi ekspertai, kurie be kita ko naudojasi ir mūsų rekomendacijomis. Tokiomis rekomendacijomis, kurias mes rengiame, naudojasi ir teisės saugos institucijos. Tam, kad būtų galima blokuoti, reikalinga įvertinti turinį ir tada blokuoti. Kitas dalykas, kad yra sudaromi sąrašai. Mūsų nuomonė, mes vertiname, mūsų, mūsų organizacija vertina tik tai tą vaizdinę medžiagą, kurioje užfiksuoti veiksmai, už kuriuos numatyta baudžiamoji atsakomybė. Bet labai dažnai mūsų policijos pareigūnai nieko negali padaryti, nes medžiaga yra platinama už jungtinės karalystės ribų. O tirti tokias ar valstybinės bylas yra labai sudėtinga ir reikalauja didelių finansinių išlaidų. Mūsų organizacija turi savo svetainę, kurioje yra iški nuoroda, kam galima organizacijoje pranešti apie vaikų seksualinio išnaudojimo ar seksualinės prievartos vaizdus internete. Beje, mūsų patirtis rodo, kad dažnai ir a, teisėtai veikiančios tarnybinės stotis tampa platforma tokiam platinimui. Todėl aš manau, blokavimas yra pakankama pakankamai gera priemonė. Bet toks blokavimas, tai, ta patirtis taip pat rodo, kad po keletos dienų ta pati medžiaga atsiranda jau kitoje svetainėje. Ir mes tengiame sudaryti svetainių sąrašus, bet juos reikia peržiūrėti kiekvieną dieną. Neabejotinai, tokių svetainių blokavimas yra svarbus ir dėl to, kad mes apsaugome visuomenę nuo tokios medžiagos. Nesunku patikrinti, ar prieiga yra blokuota po to, kai savininkas interneto paslaugos buvo įpareigotas tą padaryti. Turime galvoti, kad vaizdinė medžiaga, kuri skelbiama internete, turi būti teisėta. Mes nerimaujame štai dėl ko. Mes nerimaujame, kad blokavimo priemonėmis gali būti piknaudžiaujama ateityje ir kad gali būti blokuojama net teisėta medžiaga. Ir tuos būkštavimus reikia išskaidyti, nes blokavimas prieigos yra labai specifinis dalykas. Atsižvelgiant į gana, atsižvelgiant į tai, kad um, vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdai sudaro nelabai didelį procentą internete skelbiamos medžiagos vis tik tai turime galvoti apie tuos vaikus kaip aukas ir nepamiršti, kad niekas neturi teisės skelbti tokią medžiagą. Todėl blokavimas yra būtina priemonė. Galiausiai atitinkamų įmonių sąrašų sudarimas dar nereiškia, kad blokavimo priemonė suveikia efektyviai. Reikia nuolatos tikrinti. Kitas yra dalykas, kad reikia labai kruopšiai išanalizuoti, kokios įmonės turi teisę blokuoti prieigą, nes tai būtina norint, kad priemonė veiktų efektyviai. Ačiū. Adesso... Dėkoju. Dabar žodis Joe McNamee, kuris atstovauja European Digital Rights organizacijai. Dėkuoju. dėkuoju ir dėkuoju už e, galimybę kreiptis į jūsų komitetą ir kalbėti tokiu svarbiu klausimu. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti savo organizaciją. Europos skaitmeninių teisių organizacija atstovauja 17 valstybių narių veikiančias e, skaitmeninės organizacijas. Mes pradėjome dirbti iš tikrųjų 1995 metais. Būtent tuomet pradėjome praktinį darbą. Aš kalbėsiu apie vieną šių direkcijos aspektą, tai yra apie internetinio turinio blokavimą, kadangi būtent tai įeina į mūsų organizacijos kompetenciją. Tam, kad jūs mane gerai suprastumėt, norėčiau iš karto pasakyti, kad tai yra tik tai vienas e, direktyvos straipsnis ir Ir kritikuodama šį straipsnį aš nenoriu kritikuoti kito direktyvos turinio, kuris, anot kolegų, yra labai svarbus. Pirmiausia, aš noriu pasakyti kelis dalykus. Penkiolika pastabų noriu užsakyti. Bet pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad e, blokavimas iš tikrųjų nepašalina iš interneto šių, šios vaizdinės medžiagos ir todėl blokavimas bus nenaudingas vai, vai, vaikams ir visai visuomeniai. Mes manome, kad reikia atlikti geresnę um, analizę ir komisija, komisija mums pažadėjo, kad uh, toks turinys nebus blokuojamas. Tačiau matome dabar, kad uh, komisija nesilaiko savo pažadų. Uh, Blokavimas yra, yra labai bendras terminas, kuris apibrėžia daugybę įvairiausių, įvairiausių rūšių blokavimą. Ir mūsų taikomas blokavimas yra. Blokavimas, kurį vykdo Junktinės karalystėje, labai skiriasi nuo Švedijos taikomos blokavimo formos. Šis požiūris techninė prasme yra tikrai netinkamas. Ir labai dažnai šis turinys gali būti platinamas kitaip. Yra kitų technologijų, kurios, pavyzdžiui, leistų išnagrinėti interneto vartotojų peržiūrimą turinį labai dažnai šis turinys yra koduotas. Diskusijų vyko labai daug, tačiau neaišku iš tikrųjų, kaip komisija ketina blokuoti netinkamą turinį. Ir net jeigu blokavimas ir bus įteisintas, tuomet komisija negalės kontroliuoti, kokį blokavimo metodą naudoja kiekviena valstybė narė. Jau buvo minėta, kad blokuojant e, e, tam tikrą turinį, tas turinys gali iš naujo atsirasti kitose tinklalapiuose gan greitai. Blokavimas neįspręs e, vaikų išnaudojimo problemos, kadangi vaikų išnaudojimas yra kur kas platesnė problema, kuri neapsiriboja internetu. Akivaizdu, kad tokio metodo privalumai bus labai riboti. Blokavimas neužkirs e, kelio prie interneto ir prie tam tikrų tinklalapių. Ir e, tik vienas iš asmuo iš 3000 interneto vartotojų e, stebi ar, arba persintinėja iš interneto neteisėtą medžiagą per metus. Ir kaip žinia, tai tokio turinio platintojai labai dažnai sužinojo, kad jų turinys yra blokuojamas viename tinklapyje, gali perkelti jį į kitą serverį arba kitą šalį, tai ir serverį esantį kitoje šalyje. Taigi tai nėra veiksminga priemonė. Bet aš minėjau, kad ši priemonė bus nenaudinga vaikams bei visai visuomeniai. Kodėl? Tai pakenks vaiko teisų apsaugai, visuomeniai bei mūsų tarptautiniam patikimumui. Mes manome, kad ši priemonė padės tik tai uh, sudarinėti ilgus uh, uh, nusikaltėlių sąrašus, bet iš tikrųjų nespręs pačios problemos. Mūsų priekybos partneriai taip pat neigiamai vertina šį pasiūlymą. Jei palyginsime kai kurių tarptautinių prekybos susitrimų nuostatas, su kovos su vaikų išnaudojimu nuostatomis, man patysime, kad dažnai jos kartėsi. Komisija teigia, kad ši direktyva yra reikalinga dėl to, kad ji negali pasitikėti, valstybė, pasitikėti valstybėmis narimis ir tikėtis, kad jos tinkamai gyvendins Europos tarybos konvenciją pakankamai greitai. Mes manome, kad yra visiškai netinkama taikyti priemonę, kuri iš tikrųjų tik tai išryškins valstybių narių nepajėgumą veikti šioje srityje. Mes visi žinome, taikoma šį e, priemonė internet, internetinio turinio blokavimo, valstybėms narėms gali atrodyti, kad jos jau, jau imasi rimtų veiksmų ir kad daugiau nieko nereikia daryti. Ir mes jau žinome iš patirties keliose valstybėse narėse, kad blokavimas dažnai yra naudojamas norint sustabdyti lošimus internete arba sustabdyti tam tikrų tarptautinių korporacijų darbą. Blokavimas taip pat pakenks ir ES patikimumui, kadangi Europa nuolatos teigia, kad mums rūpi raiškos ir žodžio laisvė. Tačiau kaip mes galėsime toliau tęsti šį kilnų darbą, jeigu mes patys blokuosime in, o, tą turinį internete, kuris mūsų galva yra, yra žalingas ir net, netinkamas. Net ir tais atvejais, kai tai yra tiesiog susijęs su uh, azartiniais žaidimais ir lošimais. Be to mes turime nemažai rimtų įrodymų, kad, valsty, kad komisija neįvertino tų šalių, kuriuose jau yra taikomas internetinio turinio blokavimas patirties. Uh, Mums reikia uh, tikrų, realių, visą apimančių priemonių, kurios būtų taikomos tarptautinių mastų, tam, kad mes galėtume tinkamai kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu, o ne inter internetinio turinio blokavimo. Trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad Europos komisija dirba gerai buvo atliktas poveikio įvertinimas. Komisija nuolatos teigia, kad šį poveikio įvertinimą yra labai svarbus tam, kad būtų gali, tinkamai galima įvertinti, kiek yra veiksmingas, nuseklus ir uh, gerai parinktas kiekvienas teisės aktas. Bet ar komisijai netrodo, kad rekomenduoti taikyti turinio blokavimą uh, nevertinus tų šalių, kurios jau tai daro patirties, uh, ir neišnagrinėjus šios priemonės išsamei ir be tinkamo poveikio vertinimo yra priimtina. Mes žinome, kad ir blokuojant atskirus tinklalapius, pornografinės turinys vis tiek išlieka kibernetinėje erdvėje. Ir viena Vokietijos nevyriausinė organizacija atliko nemažai tyrimų šiuo klausimu, kurie yra beje labai įdomus. Kaip kalbėjo ponas Robins, vis daugiau vaizdinės medžiagos vaizduojančios vaikų išnaudojimą yra platinama uh, e, iš toli esančių serverių arba per uh, menamai ne, nekaltus tinklus. Taigi labai sunku yra vertinti e, šios priemonės adekvatumą ir proporcingumą. Komisija taip pat nevertino techninių šios siūlomos priemonės trūkumų. Ir tai, kad ji gali prieštarauti Europos žmogaus teisų konvencijai. Komisija teigia, kad užteks tiesiog blokuoti tam tikrus tinklalapius ir visiškai pamiršti, kad iš tikrųjų reikėtų atlikti išsamų tyrimą, kodėl šį tinklapį skleidžia pornografinį turinį. Be to, komisija neatsižvelgia į subsidiarumo principą. Tai turės labai daug rimtų padarinių. Ir šie padariniai bus e, labai tikri, mes juos visus pajusime. Pavyzdžiui, intelektinės nusavybės e, grupės teigia, kad uh, siūlant blokuoti uh, internetinį turinį, tiesiog bandoma uh, pūsti dūmus į akis ir teikti, kad mes kovojame su vaikų išnaudojimu, nors iš tikrųjų taip nėra. Be to, žinome, kad tikriausiai informacija apie tai, kokie tinklalapiai yra įtraukti į vaikų išnaudotojų sąrašus, vienai per kitaip bus paviešinta ir tai irgi gali turėti rimtų padarinių. Norėdami saugoti vaikus, toks neatsargus eksperimentavimas, taikant įvairias priemonės, yra tikrai labai pavojingas. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės e, e, nesima jokių veiksmų, teigiama, kad komisija turi reikalau, įpareigoti jas taikyti griežtas priemonės. Tačiau jau, kaip minėjau, visiškai, komisija visiškai nevertino, ar šios priemonės gali e, būti praktiškai naudingos. Komisija atsižvelgdama į e, tarptautinių korporacijų, žiniasklaidos korporacijų ir e, azartinių lašimų bendrovių skundus pasakė, kad jis tenksis, kad ateitie būtų vengiama blokuoti jų skleidžiamą turinį. Tačiau ar taip iš tikrųjų vyks? Komisija finansuoja mažiausiai du projektus kuriais e, kur siekiama yra blokuoti ne tik vaikams žalingą turinį. Ir pra, praeitą pusmetį taryba e, patvirtino priemonę, kuri leidžia blokuoti turinį nesusijusi su vaikų išnaudojimu. Aš norėčiau paraginti jūsų komitetą labai rimtai pagalvoti apie tai, ką aš pasakiau. Pagalvoti apie tai, kad mums reikia tokių priemonių, kurios atsižvelgtų į subsidiarumo principą, į teisės viršinybės principą ir kurio, kurios iš tikrųjų pareigotų valstybės narės veikti ir kovoti su vaikų išnaudojimu. Negalime leisti, kad valstybės narės įgyvendinamos reikalavimas priemonės nesimtų jokių kitų veiksmų, realių veiksmų. Ir todėl turime raginti valstybės narės elgtis taip, kaip, jos, e, kaip jas įpareigoja elgtis vaiko teisų konvencija, Oklahomos e, susitarimas bei kiti tarptautiniai dokumentai. Tuščių pažadų e, jau girdėjome pakankamai daug. Dabar reikia veikti. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis e, Kristijanai De Pauli. Sorry. Okay, sorry. Vorrei ringraziare a nome. Norėčiau gelbėkit vaikus e, organizacijos vardu padėkoti poniai Andželylį, padėkoti taip pat komitetui už tai, kad pakvietė mane į šį e, posėdį, kur kalbama apie seksualinę prievartą ir nepilnamečių e, seksualinį išnaudojimą. Mūsų organizacija yra didžiausia organizacija veikianti šitoje srityje. Jis atstovaujama 20 pasaulio e, šalių ir buvo įkurta Mes e, labai palankiai žiūrime iš į teisėkuros pasiūlymą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su vaikų e, seksualiniu privartavimu ir išnaudojimu. Europos Sąjunga, imdamasi priemonių šioje srityje, turi užtikrinti kaip galima aukštesnius standartus visose valstybėse narėse, kad užtikrintų, jog e, vaikai tokio prievartos aukos būtų identifikuojami kvalifikuojami e, ir kad gautų tinkamą pagalbą. Tačiau tai turi būti daroma e, ir pagal Junktinių tautų konvenciją dėl e, nepilnamečių apsaugos. Save the Children bendradarbiaudamas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis pastaraisiais e, mėnesiais pateikė konkrečių ir detalių pasiūlymų, kuriais siekiama patobulinti teisėkuros pasiūlymą, keisti kai kuriuos direktyvos straipsnius. Aš dabar koncentruosiu savo dėmesį ties tais straipsniais, kuriuose yra daroma nuoroda į apsaugą į pag ir į pagalbą nukentėjusių nepilnamečių. Patirtis rodo ir šiandien iš ryto buvo apie tai kalbama, jog didžioji dauguma nepilnamečių patiriančių e, tokį smurtą nepasakoja niekam apie tai ir netgi iki suaugusiojo amžiaus tai daro. Ir kartais reikia laiko jiems, kad jie apie tai prabiltų. Tačiau reikia prisiminti ir e, kitą aspektą, jog dažnai juos verčia tylėti patys privartautojai ir kad kartais jie gali būti artimi žmonės. Kita vertus, e, kartais tos e, nepilnametės aukos gėdijasi ir dėl to tyli. Būtent todėl labai svarbu, kad e, valstybės narės priimtų e, tinkamas priemonės e, taikomas e, šitai sryčiai. Reikėtų, kad direktyvoje būtų numatytos priemonės einančios šitą linkme. Turiu galvoje 15 straipsnį. Mes labai palankiai žiūrime į tokių priemonių įtraukimą, kuriomis e, siekiama skatinti santykius su nukentėjusiais uh, skatinti kontaktus su nukentėjusiais e, e, nepilnamečiais ir kuriamis būtų numatoma pagalba jiems ir kad būtų įmanoma tinkamai gauti informacijos ir signalų apie e, galimą privartavimą. 14 straipsnis. Čia kalbama apie veiksmingesnį teisės saugos institucijų darbą. Mes manome, kad tokios e, bylos ar tokie atvejai, kuriuose kalba sukasi apie nepilnamečių seksualinį prievartavimą, turi būti nagrinėjimas e, prioritetinė tvarka, siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius. Mes e, taip pat manome, jog valstybės narės, kovodamas prieš pedopornografinę medžiagą, E, pateikiama internete, turi imtis e, bendrų priemonių tarptautinių lygmenių. Kalbant apie tyriamą į darbą, mes tikimės, kad e, čia taip pat bus imtasi veiksmingų priemonių, be kita ko ir e, taikant infiltravimo galimybės. Labai svarbu yra e, identifikuoti ir aukas, e, ir pačius privartautojus, nes labai daug informacijos galima gauti jau iš pačių e, vaizdų. Mes e, palankiai žiūrime į 14 straipsnio ketvirtą dalį, kur yra kalbama, jog valstybės narės turi imtis tyriamųjų priemonių, kad per pačią pateikiamą medžiagą būtų įmanoma identifikuoti nukentėjusius nepilnamečius ir kad tam būtų skiriami pakankami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Apie tai buvo kalbama šiandien iš ryto. Aišku, suprantame, kad tai yra labai sunkus darbas. 14 straipsnė ketvirta dalis ir e, šeštas straipsnis, kur kalbama apie viliojimą, grooming. E, šitais straipsniais. E, kalbama apie naujas technologijas ir jų panaudojimą nusikalstamais e, tikslais. Toliau kitos nuostatos, kurios susijusios su e, lytinės, e, lytinė pilnametystė. Mes čia rekomenduojame e, atitinkamame straipsnėje išbraukti nuorodą į lytinę pilnametystę, nes manome, kad tai būtų neadekvatu šitoje direktyvoje. Taip pat norime atkreipti dėmesį į e, aukų apsaugą ir pagalbą aukoms, atsižvelgiant į e, specifinius poreikius ir specifines teisės. Mes palankiai žiūrime į numatytas priemonės e, šioje e, srityje. Manome, kad 18 e, ir 19 straipsniai vis dėlto turėtų būti dar sustiprinami, numatant papildomas priemonės, kurios numatytų sistemingas nacionalinės strategijas siekiant padėti aukoms ir apsaugoti jas. Ir čia reikėtų multidisciplininio požiūrio bei e, labiau e, skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių suinteresuotų agentūrų. Tai yra ir socialinės paramos e, struktūrų bendradarbiavimą turiu galvoje ir teisės saugos struktūrų. Toliau tyrimo fazėje nepilnamečių teisių apsaugos aspektas. Šioje fazėje patirtos traumas neturi būti dar labiau akcentuojamos ir turi būti atsižvelgiama į nepilnamečių teisės. Tai yra esminis e, klausimas ir e, tie e, tyrėjai, kurie dirba šituo etapu, turi būti atitinkamai apmokomi. Toliau e, Europos e, tarybos konvencija dėl nepilnamečių seksualinio pravdavimo ir išnaudojimo. E, Mes manome, kad direktyvoje turėtų būti nuoroda į tai. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar kviečiame Francis Jacobs, Theo Noten ir John Carr prisijungti prie e, prezidiume sėdinčių kolegų. Allora, io darei subito la parola. Norėčiau dabar suteikti žodį ponui Frans, Francis Jacobs, kuris yra Missing Children Europe pirmininkas. O jūsų dar kartą atsiprašau, nes turiu dalyvauti e, balsavime. Pone pirmininkė, man didelė garbė kalbėti šiame klausime, nes daugelį metų dirbau Europos teisingumo teisme, žinau daugelį europinės teisės problemų ir galiausiai tapau Missing Children Europe vadovu. Mes rūpinamės seksualiai išnaudojimais vaikais ir bandome rasti dingusius be žinios vaikus. Dabartiniu metu mūsų darbe dalyvauja 16 valstybių narių ir taip pat iš Šveicarijos 24 organizacijos. Esame sukaupę nemažos patirties ir, pavyzdžiui, labai aktyviai veikiame Europos finansinėje koalicijoje, kurią jau paminėjo keletas iki manęs pasisaukiusių kolegų. Mūsų nacionalinės struktūros labai aktyviai veikia ir mes stengiamės joms padėti Europos Sąjungos lygių. Stengiamės uh, užtikrinti, kad įmanoma veikti tarp valstybinių lygių, nykstant Europoje sienoms. Taip pat atstovaujame jų interesams Europos parlamente ir Europos komisijoje. Konsultavome su mūsų nacionalinėmis struktūromis šiais klausimais ir nors nėra prieita vieningos nuomonės, vis tik tai manau, kad įmanoma Europai kalbėti vienu balsu. Esame labai patenkinti siūloma direktyvą ir kad ji pakeis šiuo metu galiojantį pamatinį sprendimą. Mes manome, kad Europos parlamentas kaip viena iš teisėkuros institucijų gali suvaidinti savo labai svarbų vaidmenį. Po Lisabono sutarties Europos parlamentas įgyjo naujų teisų. Per man skirtą pasisakymui laiką norėčiau atkreipti dėmesį tik į keletą dalykų. Tai yra susiję su teisė klausimai, bet juos visada svarbu aptarti. Ir aš a, nekalbėsiu tais klausimais, dėl kurių prieita bendros nuomonės su nevyriausybinėmis organizacijomis, bet kalbėsiu apie tas sritis, kuriuose dar nėra prieita bendros nuomonės arba dėl kurių nuomonės su nevyriausybinės organizacijomis skiriasi. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad komisija savo aiškinamajame rašte pridėtame prie direktyvos projekto nurodo, kad labai svarbu, jog taryba bei Europos parlamentas imtųsi veiksmų šioje srityje atsižvelgdami į vaiko geriausius interesus ir vadovaudamėsi šiuo principu. Šis principas yra suformuluotas ES hartijos 24 straipsnio antrojoje dalyje. Konkrečiai tas straipsnis sako, pirma, kad vaikai turi teisę į apsaugą ir priežiūra, kuri yra būtina jų geroviai užtikrinti. Ir antra, kas sako tas straipsnis, yra, kad visi veiksmai susiję su vaikais, kurių imasi ar viešosios institucijos ar privatus asmenys, turi būti daromi atsižvelginti geriausius vaiko interesus. Europos žmogaus teisų teismas yra labai aiškiai suformulavęs, kad turi būti numatyta teigiama prievolė numatyti baudžiamąją atsakomybę ne tik tai už nusikalstamą veiką, bet ir užbandymą ją atlikti. Be to, teismas yra išaiškinęs, kad seksualinis išnaudojimas yra nebejotinai pati baisiausia nusikalstama veika, kuri daro itin žalingą poveikį aukoms. Vaikai ir kiti pažeisti asmenys turi teisę gauti valstybės apsaugą turi teisę uh, užsitikrinti atgrasomasias priemonas nuo tokių itin biurių nusikaltimų. Todėl visiškai aišku, kad šiuo požiūriu bandoma subalansuoti žodžio laisvę ir vaiko teisės ir vaiko teisės nebejotinai turi turėti pirmenybę. Dabar kalbant apie siūlomą direktyvą ir jos projektą. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad visiškai pritarėme komisijos požiūriui, kad ši direktyva atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Kalbant apie subsidiarumą, komisija pateikia aiškinamajame rašte labai įtikinančių argumentų. Iš tiesų, kai kalbame apie internetą, o tai yra ta sritis, kurioje subsidiarumo principų pasinaudojama siekiant um, nepritarti tam tikriems susitarimams, tai kalbant apie internetą būtų sunku galvoti, kad ES lygių nebūtų tinkama imtis veiksmų. Pats internetas yra tarp valstybinis, globalus reiškinys ir todėl tik ES lygių reikėtų imtis veiksmų. Be to, Norėtume, pažym, noriu pažymėti, kad reikalinga užtikrinti suderinamumą su Europos tarybos Lansarotės konvencija. Tai yra, ko gero, pats pažangiausias teisinis tekstas šioje srityje. Ir jau dabar jį pasirašiusias kai kurias valstybės narės įsipareigoja atitinkamai pataisyti nacionalinės teisės aktus. Mūsų galva būtų tikrai labai naudinga, jeigu direktyva būtų geriau suderinta su konvencija, bet jau tam tikrose srityse, nes tada galima būtų išvengti priemonių netitikimo ir nesuderinamumo ES. Be to, jeigu tai nebus padaryta, atsiras tam tikras teisinis neiškumas ir netikrumas baudžiamosios teisės srityje. O toje srityje turi būti viskas labai aiškiai suformuluota, nes tai aiškiai ir paprastai suformuluota ir tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, kad bus įmanoma su šia direktyva išvengti dviejopų standartų Europoje, nes kitaip būtų 20 septynioms valstybėms narėms vieni standartai Europos Sąjunga, o Europos tarybos nariams kiti standartai. Be to, konvencija turėtų būti teikiama net ir pirmenybė ir ją vadovaujantis reikėtų keisti kai kurias direktyvos nuostatas. Yra keletas klausimų susijusių su šia direktyva tose sritise, kur mūsų nuomonė reikėtų tiesiog a, pasinaudoti Lanzarotės konvencijos straipsniais, užuot bandžius sukurti ką nors naują. Negaliu dabar labai išsamei pasisakyti visais tais klausimais, bet norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus. Tačiau tai nereiškia, kad direktyva neduos naudos. Anaip tol ne. Direktyvos nauda bus ta, kad jinai faktiškai teisiškai įpareigos valstybės narės imtis veiksmų ir komisija gali iš savo pusės e, pradėti pažeidimo procedūrą, jeigu kuri nors valstybė narė to nepadarys. Kitas yra dalykas, būtina užtikrinti, kad nacionaliniai teismai tinkamai įgyvendintų šios direktyvos nuostatas visoje Europos Sąjungoje. Bet kuriuo atveju, kaip jau buvo vakar kalbėta e, Europos tarybos atstovų, direktyva neturi numatyti žemesnių negu Lanzarotės konvencijoje standartų. Taigi turi būti nustatytas minimalus standartas. Ir pagal direktyvą neturi būti suteikiama tai neprisijungimo prie direktyvos teisė. Be to, noriu trumpai pakomentuoti kai kuriuos esminius direktyvos klausimus. Pirmiausia, tai yra minimalios bausmės nustatymas. Direktyva numato, taip sakykime, minimalų maksimalų, minimalę maksimalę bausmę, tai yra maksimalus laisvės ribojimas iki dešimties metų. Ir tai savaime rodo, kad kalbame apie labai rimtus nusikaltimus. Tada kyla klausimas, ar reikėtų numatyti minimalę bausmę, bet tai yra visai kitas dalykas. Pavyzdžiui, galima aišku numatyti, kad už tokias nusikalstamas veikas asmeniui bus atimta laisvė dviejiems metams jį įkalinant. Uh, Bet aš manau, kad to neturėtų, tai neturėtų būti daroma, nes minimalus nuosprendas kai kuriuose valstybėse narėse jų baudžiamojo teisė nėra apskritai žinomas reiškinys. Ir tik tai teismas geriausiai gali įvertinti tą minimalę, maksimalę bausmę, ir visas aplinkybės. Bet netgi, kai mes kalbame apie maksimalę bausmą, kai kuriais um, lytinių nusikaltimų atvejais ribojimas gali būti nepriimtinas, nes mes esame jau susidūrę su tam tikrais atvejais savo sistemoje. Ir iš tiesų galima iš esmės prieštarauti kai kuriuose valstybėse narėse. Kai kurios valstybės narės gali iš esmės prieštarauti minimalaus e, bausmės dydžio nustatymą. Dar vienas dalykas tai yra e, senaties terminas ir e, jo pratesimas tam, kad um, vaikas seksualiai išnaudoja asmenis ar jį prievartavo, būtų patraukti baudžiamojų atsakomybėm. Tada mes irgi geriau suderintumėm direktyvos nuostatą su Lansarotės konvencija, kuri numato pakankamai ilgą senaties terminą, net ir tada, kai vaikas jau sulaukia teisinės pilnametystės. Yra žinoma, kad labai daugelis seksualiai išnaudotų ar prievartautų vaikų dėl įvairių priežasčių apie uh, prieš juos atliktą nusikaltimą praneša daug vėliau, tai yra tada, kada sulaukia teisinės pilnametystės. Kas dar labiau svarbu yra, kad vaikui pakaktų laiko, net jeigu galvosime apie jo teisinę pilnametystę, pranešti apie tokį nusikaltimą. Todėl senaties terminą reikia peržiūrėti. Ir galiausiai dar keletas labai svarbių dalykų, nes apie juos daug jau kalbėjome. Ir tai yra uh, vaizdinės medžiagos blokavimas. Mes pritarėme tokiai nuostatai ir tai traktuojame kaip laikiną priemonę, kol apskritai medžiaga nebus pašalinta iš interneto. Manau, kad blokavimas visiškai suderinamas su subsidiarumo principu. Bet taip pat noriu pasakyti, kad mes manome, jog blokavimo reikalavimas yra esminė nukentėjusių vaikų apsaugos priemonę. Išklausėme ir vakar kai kurių prieštaraujančių nuomonių, bet aš manau, kad direktyva numato 21 straipsnio antrojoje dalyje pakankamas apsaugos priemonas, kad panaikintume būkštavimus dėl blokavimo priemonas. O remtis raiškos žodžio laisvės ribojimu, aš manau, yra tiesiog neįmanoma. Ir neįmanoma uh, žodžio laisvę paaiškinti, kad vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdinė medžiaga negali būti blokuojama vien dėl to, kad turime užtikrinti žodžio ar informacijos laisvę. Tai yra visiškai nepateisinama ir be to e, žmogaus teisų teismas yra atitinkamai pasisakęs. Taip pat mes atmetame argumentus, kad tai yra tik tai lašas jūroje, kovojant su tokia vaizdinė medžiaga internete ir nieko tai neduos ir kad reikalinga taip pat užtikrinti autorių teisės ir kad negalima blokuoti dėl to, kad pavyzdžiui lošimas internetu blokuojamas tam, kad apsaugotume monopolijas. Kiekvienas atvejis yra atskiras atvejis ir jisai turi būti atskirai nagrinėjimas. Bet blokavimas kaip po priemonė šiuo atveju yra visiškai pateisinama ir reikalinga. Taip pat jau minėjau keletą svarbių principinių dalykų, bet yra ir kitų klausimų, kurie nemažiau svarbus. Tarp jų galėčiau paminėti, kaip pavyzdžiui, lytinės pilnametystės aspektą. Ir mes manytume, kad lytinės pilnametystės apibrieštis, kaip pateikta direktyvoje, turėtų būti geriau suderinta su Lansarotės konvencija ir kad būtų formuluota kitokia, tai yra Um, lytinė branda, leidžianti seksualinius santykius. Kitas dalykas reikėtų ES lygių galvoti apie juridinių asmenų atsakomybę, numatyti ją europinių lygių, numatyti taip pat e, jų turto konfiskavimą ir iš nusikalstamos veikos įgytų pajamų konfiskavimą. Bet to yra dar kitas dalykas, tai tyrimų sparta. Tai yra tie klausimai, į kurios komisija turėtų atkreipti dėmesį. Bet mes manome, kad iš tiesų komisija žengia teisingų kelių ir aš tikiu, kad ir Europos parlamentas žengs tinkamai ir mes kaip galėsime jums padėsime. Ačiū. Dėkuoju Jums, o dabar noriu suteikti žodį Markui Skarpatį, kuris atstovaus vienai Italijoje veikiančiai nevyriausybinė organizacijai. Labas rytas ir pirmiausia, aš norėčiau patikoti komitetui už garbę ir galimybę atvykti čia, jūsų komiteto renginį ir kalbėti apie šią labai svarbę direktyvą. Jūs tikriausiai jau girdėjote, kad aš kalbėsiu Europos e, nevyriausinių organizacijų saugančių vaikų teisės alijanso vardu. Mūsų e, alijansas, mūsų alijansas vienyje daugiau nei 20 įvairiausių nevyriausinių organizacijų iš daugiau nei 20 ES e, šalių ir iš ne ES šalių. Daugybė mūsų uh, alijanso narių ir ypač šitos organizacijos, su kuriomis man yra tekę dirbti, dažniausiai dirba su šimtais ir tūkstančiais vaikų, kurie yra patyrę seksualinį išnaudojimą ir prievartą e, įvairiausios formos. Tai yra ir seksualiai išnaudojami vaikai, ir dažnai vaikai yra išnaudojami pasitelkiant internetą Ir po to dažnai būtent internete yra skelbiama vaizdinė medžiaga, kurioje yra vaizduojami e, e, vaikų išnaudojimo e, veiksmai. Ir mes stebime šios vaikus, teikime jiems įvairią psichologinę bei kitokią pagalbą, nes mums rūpi būtent aukų teisės ir interesai. Taigi savo pastabose Aš pasistengsiu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš noriu pateikti jums ne akademinį abstraktų požiūrį į šią problemą ir ne vien kalbėti apie labai svarbius e, su principais susijusius dalykus, bet tai, kad aš kalbėsiu atsižvelgdamas į tikrą patirtį, kurią sukaupė daugybė, daugybė įvairiausių nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su vaikais patyrusiais seksualinę prievartą. Mums atrodo, kad šis pasiūlymas yra bandymas reaguoti iššūkį politinėje institucijoje. Reikia kalbėti, kas kalbės pažeidžiamiausių vardu, kas kalbės vaikų vardu vaikų, kurie tampa šių nusikaltimų aukomis. Ir e, politika pirmiausia priklauso nuo prioritetų. Ir todėl svarbu yra kalbėti apie tai, kiek parlamentas yra pasirengęs aiškiai pasakyti, kad vaikų apsauga yra e, prioritetinis klausimas, kur kas svarbesnis nei daugybė kitų e, uždavinių. Uh, Visuomet reikia tinkamai pasirinkti politinius prioritetus ir politinė institucija visuomet turi labai aiškiai pasakyti, kokie klausimai jos nuomonė yra svarbiausia mūsų gyvenimai. Visi, kas dalyvauja šioje diskusijoje, visi, kas e, kalba šiandien, aiškiai pasako, kad skelbti vaizdinę medžiagą, kurie vaizduoja vaikų išnaudojimą, yra visiškai neprimtina. Bet kalbėti apie tai, kad e, baisu yra kurti tokią medžiagą, ją skleisti, yra vienas dalykas. Tačiau visiškai kitas yra imtis konkrečių priemonių ir veiksmų, siekiant e, užkirsti kelią e, pornografijos kūrimui ir sklaidai. Ne vienas negali, vaikas negali leisti būti išnaudojamas ir privartaujamas ir ne vienas vaikas negali leisti kitiems asmenims skleisti tokią informaciją visame pasaulyje įsivaizduokite, kad, supraskite, kad tai yra be visų kitų dalykų. Pirmiausia, e, vaikaus teisės į privatumą nepaisimas. Ir todėl mes turime taikyti visas, visas įmanomas priemonės, kurios gali leisti mums apriboti tokios medžiagos kūrimą ir sklaidą. Uh, Tokio turinio šalinimas iš interneto be abejo būtų veiksmingiausia priemonė. Tačiau teikti, kad mes norime viską išbraukti iš interneto, pašalinti, kiekvieną vaizdą, e, kuri, kuriame yra vaizduojamas vaikas, yra tiesiog neįmanoma. Ir žinome, kad vaiko teisės į privatumą yra toliau nepaisomos, vaizdinė medžiaga toliau yra skleidžiama, ir, nie, ir jei jūs nepritarėte tam, ko reikalauja 21 straipsnis, tai yra nepritarėte tam, kad būtų blokuojamas žalingas internetinis turinys, tuomet jūs visiškai ignoruojate tai, kad šie vaikai patiria smurtą ir yra privartaujami. Ir mes manome, kad turinio blokavimas turi būti taikomas tuo met, kai pašalinti tokį turinį nėra įmanoma. Būtent tokiais atvejais žalingo turinio blokavimas e, yra labai vertingas žingsnis į priekį. Teigiame, kad mes neturime tinkamų, tinkamų technologijų tam, bet žinome, kad yra nemažai bendrovių, įskaitant ir Deutsche Telekom, Jungtinėje karalystėje uh, T-Mobile, Orange, F, uh, France Telecom, Telefonica. Uh, Ispanijoje Telekom Italija, Google, Microsoft, Telia Sonera, Skandinavijoje VT, Vodafonas, Virgin. Visos šios įmonės turi blokavimo, turinio blokavimo technologiją. Turinys yra blokuojamas šiandien ir šalyse, kurios nėra demokratiškos vargu ar galima pasitelkiant žodžio laisvės argumentą teikti, kad žalingo turinio blokavimas Šveicarijoje, Šveicarijoje, Švedijoje bei kitose demokratinėse šalise tikrai apribos e, mūsų teisę laisvai reikšti savo mintis ir laisvai gauti informaciją. Žalingo turinio blokavimas yra labai uh, konkrečios paskirties priemonė, ji yra skirta konkrečiai kovai su uh, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir mes jai pritarėme. Be abejo, iš tikrųjų yra įvairiausių būdų, kaip galima būtų uh, apeiti uh, uh, šią priemonę, kaip galima būtų skleisti kit, uh, pornografinį medžiagą kitaip. Tačiau milijonai žmonių nežino, kaip tai daryti. Milijonai žmonių neturi pakankamai valios, noro uh, tai daryti. Uh, Ir be abejo, visuomet galima bus tikriausiai surasti būdų, kaip galima būtų gauti uh, tokį pornografinę medžiagą, labai no, to norint. Įvairiai yra įvairiausių būdų, yra privačių tinklų, yra, e, e, yra privačių klubų ir juos identifikuoti yra labai sunku. Tačiau tai negali būti argumentas nieko neveikti tose sritise, kur galima realiai patobulinti dabartinę padėtį. Niekas niekada ir neteigė, kad žalingo turinio blokavimas gali padėti mums įspręsti visas problemas, kad jis gali padėti mums užkirsti kelią pornografinės medžiagos platinimui e, privačiuose, uždaruose tinkluose. Vienas prelegentas šiandien teigia, kad jie baiminasi, kad uh, Žalingo turinio blokavimas gali būti naudojamas prieš azartinius lošimus, prieš muzikos pramonę, prieš kai kurių e, farmacijos produktų e, prekybos tinkslus. Bet aš norėčiau jūsų paklausti, ar mes norime argumentuoti, kad mes ne, negalime saugoti vaikų teisų ir e, kovoti su vaikų išnaudojimu dėl to, kad mums labiau rūpi leisti e, lošimo bendrovėms laisvai veikti. Ar parlamentas iš tikrųjų ketina pasakyti, kad e, vaikų apsauga nuo, nuo žalingos medžiagos priklauso nuo to, kaip jie sugebė susitarti su verslininkais. Nėra jokio, negalima dėti lygybės ženklo tarp vaikų, vaiko teisų ir Hollywoodo e, verslo e, komercinių interesų. Galime tik stebėtis, kiek, kiek visokiausių argumentų pasitelkėme tam, tam, kad nebūtų kovojama su ta, pornografijos reiškiniu. Jei mes nieko nedarysime, tuomet mes, jei mes taikysime šią priemonę, tuomet mes raginsime Šiaurės Korejos vyriausybę ir toliau elgtis nepriimtinai. Aš nelabai suprantu visų šių argumentų. Aš abejoju, kad Europos parlamentas norėtų, kad šis renginys pateiktų jiems atsakymą, ar, už, ar leisti blokuoti žalingą turinį ar ne. Mes negalime teikti, kad, ne, kad e, žalingo turinio negalima blokuoti vien dėl to, kad kažkas bandys užblokuoti pasinaudodama šią 21 e, e, straipsnių ir gerą E, turinį. Na, jeigu vadovautumėmės tokią nuostatą, tuomet turėtume uždaryti daugybę ligoninių ir vaistinių dėl to, kad e, vaistus, vaistis gali piknaudžiauti narkomanai. Tuomet mes turė, e, lygiai taip pat turėtume uždrausti ir ginklus visai, naudoti visais atvejais, kadangi yra žmonių, kurie kartais panaudoja ginklus prieš kitus žmonės. Uh, Mes nesiūlome blokuoti turinio e, piktais tikslais. Ne, mes ketiname, mes siūlome e, blokuoti turinį tais atvejais, kai tai gali padėti vaikams, gali padėti juos apsaugoti. Aš dar kartą sakau, tai yra politinis klausimas. Kieno vardu kalbės Europos parlamentas? Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas pasirinks e, ginti išnaudojamų, privartaujamų vaikų teisės, kurių o, dažnai nepaisoma internete. Dėkuoju. Ačiū, ponia Karai. O dabar suteiksiu žodį ponui Nortunui. Ačiū, kad suteikėt galimybę man pasisakyti, kad galėjau kreipti, galiu kreiptis jūsų auditoriją. Vargu ar ką galėčiau pasakyti po paskutinio kalbėtojo blokavimo klausimais. Jis taip aiškiai sudėliojo visus taškus viršį. Ir kaip ir mano kolega tikrai gerai viską suformulavo. Tačiau turiu pasakyti, kad jaučiuosi nusivylęs. Vos keli Europos parlamento nariai šiuo metu sėdi šioje salėje. Ar tai reiškia, kad parlamento nariai nemano, jog šią problemą verta svarstyti, nes ji nėra labai svarbi? Žinau, kad sutrikęs yra eismas, bet aš sugebėjau šiandieną 8 valandą būti Bruselėje ir atsikelti. Na, turiu pasakyti, kad daug yra tarptautinių organizacijų ir atskirų a, asmenų, kurie stengiasi užkirsti kelią vaikų prostitucijai, vaikų eksploatacijai ir atitinkamos vaizdinės medžiagos talpinimui internete. Iš tiesų, kur be būtų vaikai, jų teisės turi būti užtikrintos ir jie neturi būti naudojami seksualinės komercinės eksploatacijos tikslai. Per septynės 25 valstybės narės ir 15 valstybių narių imasi įvairiausių priemonių. Aš nekalbėsiu apie visas jas, bet yra toks reiškinys kaip seksualinis turizmas išnaudoti vaikus. Tai vyksta ne tik tai čia Europos Sąjungoje, bet mūsų Europos Sąjungos piliečiai vyksta į trečiasią šalis, kad uh, išnaudotų seksualiai vaikus. Ir tai yra didžiulė pramonė, keliaujama iš vienos vietos į kitą ir naudojami nepilnamečiai. Ir reikėtų skirti šį dalyką nuo vaikų prostitucijos. Nes reiškinys, kai turistai išnaudoja seksualiai vaikus ir toks turizmas organizuojamas gali būti tarp valstybinis arba ribotas vienos valstybės a, ribomis. Kita vertus, tai nereiškia, kad tokie vaikai, tokius vaikus išnaudoja tik atvykę turistai, o vietiniai ne. Taip nėra. Toks vaikų seksualinio išnaudojimo turizmas labiausiai plėtojamas tam tikrose turistinės paskirties valstybėse, bet nebūtinai žmonas į tas vietas vyksta vien tam, kad galėtų seksualiai išnaudoti vaikus. Užsieniečiai gali susitikti su vaikais, pasinaudodami pokalbių svetainėmis per interneto kanalus arba išnaudoti vaikus savo namuose. Vaikų seksualinės prievartos vaizdinė medžiaga, kuri talpinama internete, kaip tik skatina a, seksualinį vaikų išnaudojimo turizmą, skatina gaminti daugiau pornografinės medžiagos. Todėl vaikų pornografija turi būti neatsietina nuo prekybos vaikais ir taip pat vaikų seksualinių išnaudojimų prisidengus turizmu. Daugelį valstybių yra įstatymai, kurie numato baudžiamąją atsakomybę už vaikų seksualinį išnaudojimą. Bet policija imasi veiksmų tik tada, kai gauna oficialų pranešimą. O problema štai kokia. Labai dažnai daug kas net nežino, kad vaikas išnaudojamas turistų seksualiai. Ir žmogus, kuris sėdi greta 15 metas, kuri atrodo kaip saugusi moteris. Ar ką nors kiltų mintis pranešti policijai? Todėl reikalinga iš tiesų šviesti žmonas, skatinti juos pranešti. Būtina bendradarbiauti kiekvienos šalies viduje ir tarptautiniu lygiu, kad tokių vaikų išnaudotojai būtų suimti ir nuteisti. Taip pat turiu pasakyti, kad tyriant tokias bylas labai sudėtinga bendradarbiauti, labai trūksta žinių, trūksta informacijos, netgi nesusitariama dėl tokio dalyko, kada vaikas pasiekia lytinę pilnametystės. Nevyriausybinės organizacijos paprastai suvaidina labai svarbu vaidmenį, atsekant tuos, kurie seksualiai išnaudoja nuvykę į kitas valstybės vaikus. Ir kaip atskirą atvejį galiu paminėti Junktinės karalystės piliečio pono T, kuris matė, kaip Kalkutoje 2006 metais e, vyras viešbutė išnaudojo vaiką. Jisai pranešė konsuliniai įstaigai, bet nebuvo imtasi jokių veiksmų. Toliau ponas iš jungtinės karalystės ėmėsi pats veiksmų ir tik tada, kai grįžo į savo šalį, jisai e, sugebėjo pasiekti, kad būtų imtasi veiksmų ir galiausiai praėjus keletui metų Austrijoje tas vaiką tvirkinęs asmo buvo nubauktas. ES direktyva, kuri dabar yra siūloma, tikrai galėtų pagerinti padėtį. Ir mes todėl pritarėme jos teikimui. Bet aišku, ji turėtų būti geriau suderinta su Lansarotės konvencijos nuostatomis ir netgi žengti toliau. Iš savo pusės galėtume pateikti porą rekomendacijų. Antros taipsnio apibrieštis turėtų būti papildytos Ir, pavyzdžiui, vaikų seksualinis išnaudojimas turėtų apriepti taip pat ir turizmą vaikų seksualinio išnaudojimo tikslais, kai bandoma užmėgsti kontaktus su vaiku. Trečiajame straipsnėje norėtume, kad būtų padaryta nuoroda į lytinę pilnametį nuoroda į lytinę pilnametystę pagal tarptautinę teisę būtų pašalinta, nes tokiu atveju apsauga, kuri suteikiama vaikams įvairiose valstybėse narėse, bus suteikiama ne vienodų pagrindų. Ketvirtas straipsnis. Nusikaltimai ir būdžiamasis persekojimas už seksualinę išnaudojimą. Manau, kad reikėtų numatyti baudžiamąją atsakomybę tiems, kurie seksualiai išnaudoja vaikus. Ir kurie padeda jiems surasti tokius vaikus. Šeštas straipsnis. Vaikų viliojimas seksualinio išnaudojimo tikslais. Čia taip pat turėtų būti padaryta nuoroda, neturėtų būti daroma nuoroda į lytinę pilnametystę ir nacionalinę teisę, nes tik taip galėsime lygiai verčiai užtikrinti visų vaikų apsaugą, o vaikas tai yra asmuo, kurie nesukako 18 metų. Kitas straipsnis kuriame kalbama apie pagalbą ir kurstimą. Reikia atkreipti dėmesį į turizmą, į keliones, bet nepakanka vien jomis apsiriboti. Juridinių asmenų atsakomybė - nuolatinis arba laikinas paslaugų teikėjų veiklos nutraukimas, jeigu tokie paslaugų teikėjai, elektroninių paslaugų teikėjai yra nusik, padarę nusikaltimą. Ši nuostata turėtų atsirasti tekste. Taip pat, manyčiau, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad policijos pareigūnai a, ir vyrai, ir moteris būtų tinkamai parengti, tinkamai apmokyti. Galų gale to reikalavo Rio deklaracija. 15 straipsnis. Maničiau, kad reikėtų išplėsti sąrašą profesijų, kurios ten numatytos ir turėtų būti suvienodintas visoje ES reikalavimas pranešti apie asmenis, kurie buvo teisti už vaikų seksualinį išnaudojimą ar prievartavimą ir kurie bando užsimti uh, viena ar kita profesinė veikla. Ta informacija turi būti pateikta. Dešimtas straipsnis. Teistųjų asmenų teisų atėmimas. Tam, kad būtų užkirstas kelias jų nuolatiniams, e, jų galimybei nuolatos bendrauti su e, vaikais. Ir kitas dalykas, kad nebejotinai nuosprendžių registre turi būti visa informacija. Nepamirškime, kad iš vaikai, kurie buvo išnaudojami, jie, jų kilmė yra labai skirtinga. ir jų seksualinio išnaudojimo grandinėje dalyvauja labai daugelis asmenų, nuo taksi vairuotojų iki tėvų. Ir reikia numatyti galimybę, Be to šioje direktyvoje nevyriausybinėms organizacijoms padėti veikti. Dar vienas dalykas, kas labai svarbu, tai yra visų susijusių asmenų nacionalinių, tarptautinių lygių bendradarbiavimas tam, kad asmuo už tokius nusikaltimus būtų nuteistas. Būna taip, kad um, nusikaltę asmenys išsisuka pabėgdami iš šalies arba pasiūlydami pinigų aukai. Vienai par kitaip jie suranda būdą kaip dinkti. Todėl būtina labai atidžiai stebėti, kaip organizuojamos turistinės kelionės su tikslu seksualiai išnaudoti vaikus. Dar kitas rytis tai yra pagalba vaikui aukai grįžti į normalų gyvenimą. Aš manau, kad šios direktyvos dėka mažamečių padėtis pagerės. Ir aš manau, kad Europos e, e, parlamentas kaip teisė, kurios institucija tikrai imsis reikiamų priemonių, kad situacija būtų pakeista. O mes iš savo pusės pasiryžę jums padėti. Ačiū. Much, uh, just... Dėkuoju ponui Nautonui. Jums leidus, aš norėčiau priminti jums, kad negalima smerkti valstybių narių, uh, parlamento narių už tai, kad jie negali dalyvauti šiame renginyje, dėl to, kad šiuo metu vyksta balsavimai įvairiuose komitetuose. Ir dėja, šių balsavimų laikas sutampa su mūsų konferencija. O dabar sutikiu žodį ponui Bronks. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Selstrom sakė, kad 18 tūkstančių 500 e, du žmonės buvo identifikuoti Jis teigia, kad tai yra tik tai e, nedidelė dalis visų galimų e, su tuo susijusiu asmenų. Aš norėčiau sužinoti, kiek jūsų skaičiavimais yra apskritai tokių e, aukų. Po to aš nelabai, nelabai supratau, ar jūs, teisingai, ar jūs iš tikrųjų pasakėt, kad 98,6 procento visų plačiuošio ošio e, ryšio operatorių bendarbiauja su jumis. Tačiau ar aš gerai supratau, kad 1,4 e, procento operatorių nenori su jumis bendradarbiauti? Ir ar tai reiškia, kad e, nusikaltimų vykdytojai pasirinka būtent tokius operatorius? Ar jie tiesiog netyčia uh, gauna paslaugas iš tokių operatorių. Ir kas yra šie operatoriai? Ar jie tiesiog nežino, su kokiu reiškiniu jūs kovojate, ko siekiate, ar jie tikrai nenori bendradarbiauti? Toliau, vienas iš mūsų prelegentų šiandien kalbėjo apie uh, tai, kad blokuojant internetinį turinį gali būti pakengta tiems tinklalapiams, kurie uh, nieko bendro su vaikų išnaudojimu neturi, pavyzdžiui, su lošimo bendrovėmis. Ar jums yra žinoma, pavyzdžiui, apie tai, kad apie atvejus, kai buvo bandoma riboti prieigą prie turinio dėl politinių priežasčių, dėl to, kad skleidžiamas, skleidžiamas turinys, turinys nepatinka kokios nors šalies vyriausybei. Ir dar vienas dalykas. Reaguodamas į tai, apie ką Jūs kalbėjot, aš vis dėlto nesupratau, kodėl vien dėl to, kad kažkas yra linkęs piknaudžiauti e, siūloma priemonė, e, mes negalėsime jos taikyti kovai su vaikų e, išnaudojimu. Kiek aš suprantu, mes kalbame apie automatinį tikrinimą, kur naršo interneto vartotojai, tam, kad būtų patikrinta, ar, pavyzdžiui, jie apsilanko e, pornografijos tinklalapiuose. Ši priemonė galėtų būti taikoma tol, kol ji yra naudojama tik tai kovai su e, nusikaltimais prieš vaikus, o ne kitais tikslais, kurie ir nėra susijęs su vaikų išnaudojimu. A, dar vienas dalykas. Ponas Nortonas kalbėjo apie tai, kad vaikų išnaudojimas ir vaikų prostitucija yra du tarpusavį susiję reiškiniai. Iš Junktinės karalystės patirties mes žinome, kad nusikaltėliai labai dažnai bando įtikinti paauglės, kad jie nori užmėgsti su jais romantinį ryšį po to įtikina merginas pradėti vartoti A klasės narkotikus ir galiausiai užverbuoja jas dirbti prostitutėmis. Aš nenorėjau kursyti aistrų, bet dažnai tais atvejais, kai nusikaltimų vykdytojai yra tam tikro lygio asmenys, dažnai uh, ir aukos, ir policijos pareigūnai nenori kištis e, į jų gyvenimą ir nenori skelbti informacijos apie įvykdytus nusikaltimus. Uh, a web page or a website, uniform resource locator. It's a tech. Universalus šaltinio identifikavimas. Tai yra priemonė kuri leidžia tikrinti tam tikrą e, internete skelbiamą turinį. URL, štai taip vadinasi e, tas dalykas. Dabar 98,6 procentų visų interneto, viso interneto ryšio, šio juošio ryšio anot e, e, ryšio reguliuotojų yra operatoriai, kurie, kurie su mumis bendradarbiauja. Tai, tai, tai reiškia, kad 1,4 procento visų plašiošių ryšio paslaugų yra teikiamos ne, e, nebendradarbiaujant su mumis. Į šį skaičių įeina bendrovės, kurios perparduoda mūsų Junktinės karalystės bendrovių teikiamas paslaugas. Ir Galime apgailėstauti, kad apskritai yra operatorių, kurie su mumis dar nebendradarbiauja, tačiau iš esmės 98,6 procentų yra jau geras rodiklis. Mes kelbėme visą medžiagą viešai ir todėl vartotojas gali pasirinkti, iš kurio, kuris operatorius jam gali teikti interneto ryšį. Panas Bronks, jūs nežinote iš tikrųjų Ar tie operatoriai, kurie su jumis nebedarbiauja, tiesiog padeda nusikaltėliams, ar jie tiesiog nežino apie jų, tai, kad jūs egzistuojate? Ne, aš nemanau, kad e, šie operatoriai nori dalyvauti skleidžiant pornografinį turinį. Nemanau tiesiog, kad e, e, Taip yra dėl naujų nepriklausančių priežasčių ir mes tengiamės dabar skleisti daugiau informacijos tam, kad visi su mumis bendradarbiautų. Atsiprašau, kad dar kartą kalbu, bet atsiprašau, kad nedaug kas nori pasisakyti šiuo metu. Taigi, tie žmonės, kurie naudo, naudojasi tų nebendradarbiaujančių operatorių paslaugomis, gauna savo paslaugas iš, iš šių operatorių uh, Irgi dėl to, kad jie tiesiog nežino, kas vyksta, ar jie pati sąmoningai apie juos pasirenka. Na, aš neturiu dabar jokios informacijos ir aš nežinau, ar iš tikrųjų kas nors e, tikrai jieš, tikrina, ar e, interneto paslaugų teikėjas e, bendradarbiausiu kokiamis nors teisės, su kokiamis nors institucijomis ar ne. Bet tuomet reikės skirti daugiau dėmesio šiems operatoriams. Taip, iš tikrųjų. Kalbėdamas apie jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad mes neturime įrodymų, ar šie operatoriai e, tikrai nori bendradarbiauti su nusikal, nusikalteliais. Bet aš galiu Jums pasakyti, kad anksčiau, dar prieš interneto laikus, pornografinis turinys buvo skleidžiamas daugiausia per, per naujienų skelbimo grupės. Internet Watch uh, fondas tuomet reikalavo, kad būtų blokuojama prieiga prie tokių uh, grupių skleidžiamos informacijos. Ir mes žinome, kad uh, tos grupės tuomet persijungia į kitas platformas. Taigi galima įtarti, kad tais atvejais, kai internetinio ryšio teikėjai nebendradarbiauja su uh, uh, kovos su vaikų išnaudojimu organizacijomis, jie gali iš tikrųjų dažniau susinaukti dėmesio iš nusikaltėlių. Reaguodamas į jūsų klausimą, aš galiu jums pasakyti, kad aš bandžiau pakeisti savo e, internetinio ryšio parametrus tam, kad galėčiau patikrinti, ar aš galėčiau apeiti Belgijos e, valdžios taikomas blokavimo priemonės. Na, tam man prireikė tik tai 27 e, sekundžių. Žmonėms, kurie mažiau išmano apie internetą, gali e, prireikti šiek tiek daugiau laiko. Bet iš esmės ten yra sunku yra padaryti ir labai lengva yra surasti tą e, paslaugų tiekėją, kuris labiausiai jums yra tinkantis ir kuris tikrai netikrina jūsų stebimo turinio. Yra nemažai atvejų, kai turinys yra blokuojamas be jokios priežasties. Ir aš galiu Jums pateikti du pavyzdžius. Tais atvejais, kai e, turinys buvo užblokuotas dėl priežasčių nesusijusių su, kovos, e, su kova e, prieš vaikų išnaudojimą. Stop kinderporno .com buvo užblokuotas. Tas tinklapis yra užblokuotas jau kuris laikas dėl to, kad e, teigiama, kad uh, Jis nepaiso kai kurių e, bausmę atlikusių asmenų teisų į privatumą ir duomenų apsaugą. Taigi šis tinklapis iš esmės skleidžia, skleidžia informaciją apie asmenys, kurie e, buvo nuteisti už vaikų išnaudojimą, tačiau, e, taigi atrodytų, kad jie siekia gerų tikslų, tačiau jų turinį užblokavo dėl to, kad jie neatsižvelgia į duomenų apsaugos reikalavimus. Tai dar kartą įrodo, kad turinys gali būti blokuojamas tais atvejais, kai e, manoma, kad tinklalapis e, pažydinėja Belgijos įstatymus. Taigi tai yra labai įdomu. Įdomu yra dar ir tai, kad kad dažnai blokavimo priemonės yra taikomas vienoje šalyje, o to tinklalapio savininkas yra visiškai yra kažkur kitur. Mane dažnai stebina tai, kad mes kalbame apie labai sunkius nusikaltimus, kurie dažnai yra vykdomi iš uh, kitų šalių. Ir direktyva mums dabar, uh, direktyvoje teigiama, mes turime pasakyti nusikaltėliams, kad mums nepatinka jų veiksmai, mes turime užmėgsti po, dialogą su jais. Man atrodo, kad tai yra nepakankamai griežtas požiūris į šios nusikaltimus. Yra dar vienas dalykas, į kurį atkreipiu jūsų dėmesį. Dar vieną pavyzdį, dar vieną pavyzdį norėčiau paminėti. Yra Suomijoje iš Suomijos transliuojamas tinklalapis Šį tinklalapį sukūrė Suomijos pilietis, norėdamas kritikuoti ir e, kritikuoti su, Suomijos valdžios taikomas internetinio turinio blokavimo priemonės. Ir šis pavyzdys irgi pas, parodo, kad dažnai šios priemonės yra absurdiškos ir visiškai naudingos. Dar vienas dalykas. Jei Europos komisija mano, kad Ši priemonė bus taikoma tik tai kovai su vaikų išnaudojimu. Ir jeigu komisija iš tikrųjų imsis realių priemonių tam, kad taip ir e, būtų, tačiau kartu finansuos projektus skirtus e, e, išteiškinti, kaip galim būtų efektyviau blokuoti turinį, kitokio pobūdžio turinį, tuomet iš tikrųjų neaišku, kas vyksta. Ir jūs turite tai atsižvelgti, svarstydami šį labai svarbų dokumentą. Komisija teigia, kad jos e, pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi, tačiau nepamirškite, kad e, ne, visai, ne visiškai galima tikėti komisijos žodžiais. Ja, herzlichen Dank. Ich war leider nicht in der Lage, allen Vorträgen heute zu lauschen, aber ich. Pone Sipil, aš dėja neturėjau progos išklausyti visų pasisakymų, tačiau girdėjau, ką sakė ponia Vaila šiandien iš ryto. Jis e, sakė, jog reikia daugiau jautrumo ir daugiau konkrečių priemonių. Bet aš manau, kad vis dėlto kalbant šitą temą, mes neturime būti isteriški. Mes e, turime žinoti, jog atsitinka ir taip, jog kartais e, prievarta buvo kaltinami žmonės, kurie nieko bendro neturėjo su ta prievarta ir buvo nekalti ir dėl to diskusijos kartais gali susikomplikuoti. Aš manau, kad direktyvos pavadinimas toks, jog jos taikymos rytis gali būti labai plati - seksualinė prievarta, išnaudojimas apimantis ir realų pasaulį, ir virtualų pasaulį. Ir aišku, mes negalime atskirti šitų dviejų aspektų, nes internetas yra vis svarbesnis mūsų gyvenime. Ir diskusijos pastarosiamis savaitėmis kaip tik ir sukosi apie internetą ir atitinkamų svetainių blokavimą. Aš nesu specialistė šitų dalykų, tačiau ta diskusija dėl blokavimo vargu ar patikslina situaciją. Kartais diskusijos būna labai karštos, tačiau aiškumo nebūna dėl to daugiau ir diskusijos būna karštos ne tiek dėl to, ar reikia ar nereikia blokuoti, bet dėl skirtingo supratimo ir skirtingo interpretavimo. Skirtingo interpretavimo šios direktyvos taikymos ryties. Galbūt galų galėta direktyva yra tik tai pretekstas slepiantis kitus interesus, nes čia galbūt yra tam tikrų piknaudžiavimų prisidengiant šitą direktyvą. Ir būtent tokia nuomonė man susidarė klausantis kai kurių pasisakymų. Uh, Ir manau, kad mes turim turėti omenyje šį aspektą. Jeigu yra blokuojama prieiga prie svetainių, tai reikia, kad tai būtų daroma remiantis e, teisėkuros tikrų poreikių, o ne mechaniškai ar automatiškai. Aišku, mes galim tokiuose diskusijose elgtis labai jausmingai, tai normalu, tačiau mes turime vis dėlto uh, išlaikyti blaivų protą, kuomet kalbam apie būtinybę ar būtinybės nebuvimą e, dėl, dėl užblokavimo prieigos. Blokavimo klausimas ir baudžiamojo persekiojimo aspektas yra tik tai atskiri aspektai. Labai daug ką reikia dar nuveikti prevencijos rytyje. Aš manau, kad mes turime daug gilesnę diskusiją plėtotis valstybės narėmis šituo klausimu. Šie aspektai buvo ir šiandien paliesti e, pasisakymuose. Aš manau, kad e, yra ne tik tai ar realus, ar fizinis e, prievartavimas yra taip pat ir, ir virtualus prievartavimas, turiu galvoje internetą. Ir jeigu mes turime užsimti prevenciją interneto platmėje, tai mums reikia ir kvalifikuoto personalo, e, gebančio dirbti toje srityje. Ir reikia atitinkamai parengti teisės saugos struktūrų darbuotojus nepriklausomai nuo to, koks bus mūsų sprendimas dėl konkrečių priemonių šitos direktyvos kontekste, reikia, kad visame tame procese dalyvautų aktyviai pačios valstybės. Mes kalbėjom ir apie baudžiamąją teisę, apie sankcijų griežtinimą, griežtesnės bausmės. Aš norėčiau dabar kreiptis į šios dienos kalbėtojus. Ar jūs galite pateikti konkrečių skaičių, statistikos, ar bausmių sugriežtinimas būtų naudingas ir ar galima tai būtų pagrysti? Ar bausmių sugriežtinimas, pavyzdžiui, nepaskatins įvairių nusikaltelių nužudyti privartavimo aukas, kad tos aukos neturėtų progos paskui uh, pasiskusti? Ar, ar, ar neturėtume atsižvelgti ir į tokio pobūdžio samprotavimus? Kas norėtų atsakyti? Panas Nortinas. Yes. I know that in the Netherlands the, the... Aš žinau, kad Niderlanduose bausmė už uh, pornografinės medžiagos su, su vaiko vaizdiniais uh, E, turėjimą buvo sugriežtinta. Ir tai e, pasiteisino, kadangi tai leido policijos pareigūnams tyriant nusikaltimus atlikti papildomus veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu naudojami yra privatus tinklai tokią informaciją skleisti, tuomet bausmė bus griežtesnė, nes tai yra sunkinanti aplinkybė. Jungtinė nu, tai karalystė situacija yra panaši. Tam, kad e, nusikaltelis galėtų pasinaudoti įvairiomis pagalbos e, tokio pavyzdžio nusikaltėliams programoms, reikia, kad e, tas asmo būtų nuteistas tam tikram laikui. Bet aš nežinau iš tikrųjų, ar bausmių griežtinimas gali turėti kokių neigiamų padarinių. Ponas e, Selstrom dar neišvyko. Gal jūs galėtumėt mums e, papasakoti apie Švedijos patirtį, apie informatorinio blokavimą ir grįžmį, bausmių griežtinimą? Ne, nieko negalėčiau pridurti. Švedijoje taip pat svarstoma, kaip galima būtų tobulinti e, tyrimo metodus Ir e, taip pat manoma, kad bausmės reikėtų griežtinti. Gal parlamento nariai turi klausimų? Ar mes. Please. Thank you, Chairman. My name is Landsbergis M. From... Ačiū pirmininkė. Aš esu Užsienio reikalų komiteto narys, Panas Landsbergis, aš netyčia patekau į šį renginį ir norėčiau pasi... išsakyti labai trumpą pastabą. Labai trumpai norėčiau kai ką pasakyti. Ir noriu pasakyti štai ką. Vaikų pornografinės medžiagos kleidimas e, tinklalapiuose rimta problema. Tačiau aš norėčiau paklausti, ar yra e, interneto paslaugų teikėjų tinklalapių savininkų, domenų savininkų pasaulyje. Vartojame ir šį terminai, tačiau man iš tikrųjų neaišku, ar tie asmenys, kurie skleidžia pornografinį turinį, iš tikrųjų gali būti kvalifikuojami kaip internetinio ryšio operatoriai. Gal tiesiog reikia pakeisti savokas viską pavadinti kitais vardais. Nes, pavyzdžiui, ir narkotikų platintojai taip pat negali būti apibūdinami kaip paslaugų vaikams teikėjai. Toliau žodis ponui Artingui. Ačiū. Aš esu Airijos interneto paslaugų teikėjų asociacijos vadovas ir taip pat mes esame paskelbę skubios pagalbos telefono liniją, galima pateikti skundą ją ir šiandieną taip pat atstovauju EuroEspai, kuri vienyje per šimtą interneto paslaugų teikėjų, ISP teikėjų. Ir turiu pasakyti, kad dauguma tų interneto paslaugų teikėjų sveikina šią direktyvą. Mes, aišku, nesame ekspertai, bet nepamirškime, kad labai daug vaizdinės medžiagos keliauja per tam tikrus interneto kanalus ir e, pateikiama pokalbių svetainėse nuorodos. Ir galiu pakankamai kategoriškai čia pasakyti, kad OSP nariai visiškai nepageidauja, kad tokia pornografinė medžiaga būtų platinama mums priklausančiais kanalais. Turime sukaupę nemažai patirties, kurią sukėpė, e, sukaupėme bendradarbiaudami su teisės saugos institucijomis, kaip panaikinti tokią medžiagą mūsų svetainėse. Būdami techniniai ekspertai esame tvirtai įsitikinę, kad vienintelė priemonė, kuri efektyviai padeda kovoti su internete skelbiama medžiaga, tai kaip galima greičiau pašalinti tos medžiagos skelbimo šaltinį. Visos kitos priemonės dėl įvairiausių techninių priežasčių, apie kurias šiandieną nekalbėsiu, yra viso labo kosmetinės priemonės ir neveiksmingos. Dėl blokavimo. Mes išvelgėme štai kokią problemą. Tokiu atveju ta, ne, tas neteisėtas medžiagos kleidimo šaltinis tebeveikia. Ir jis gali labai greitai kopijuoti ir dauginti medžiagą ir platinti kitais kanalais. O tai reiškia, kad auka patiria antrinę viktimizaciją ir kad medžiaga apie auką toliau sklaidosi elektroninėje erdvėje. Kitaip vertus, manyčiau, kad teisės požiūrių direktyvos nuostatos turėtų būti daug griežtesnės, ypač tos, kurios reglamentuoja su internetu susijusius reikalus. Būtina be to dar turėti labai aiškę teisinę ir teisminę sistemą, kuri leistų labai greitai konfiskuoti vienokius ar kitokius duomenis ir bausti tuos asmenis, kuri tokią medžiagą platina Aš manau, kad gal nereikėtų čia labai gilintis į techninės detalės, bet tiesiog įsiaiškinti, o kodėl neįmanoma greitai panaikinti platinimo šaltinio. Kur yra tos kliūtis? Kodėl tyrimas trunka ilgai? Kodėl buksuoja? Tai yra realios problemos. Ir būtent jas mes turime spręsti, nes mums reikalingos veiksmingos priemonės. Tik todėl turime daugiau galvoti apie veiksmingas priemonės ir jų įgyvendinimą, o ne apie laikimas priemonės. Ir todėl norėtume paraginti ir Europos komisiją, ir parlamentą, kad kiekvienas mokesčių mokėtojų centas išleistas kosmetiniai priemoniai turėtų verčiau būti panaudotas, kuriant veiksmingus metodus leidžiančius išgelbėti vaikus. Ir reikia šalinti kliūtis, kurios egzistuoja ir kurios neleidžia panaikinti medžiagos platinimo šaltinio. Nes šaltinis privalo būti panaikintas, o nusikalteliai turi sėdėti kalėjime. Mary Benotai. Pone pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mus į šį klausimą. Tie iš mūsų, kurie dirba vaikų apsaugos srityje, ši tema itin aktuali. Aš taip pat nesu labai raštinga kompiuterių technologijų srityje, bet kai kurie dalykai, kurios pavyzdžiui ponas Maknamiai, kuris išmano technologijas. Pradeda kalbėti taip, kaip jis kalbėjo. Kai kurie kiti kalbėtojai irgi mane suneramino. Gerai, kas nutiks, jeigu ši direktyva nebus patvirtinta? Aišku, direktyva tikriausiai nėra tobulas dokumentas, yra daug techninių detalių, bet mes turime pradėti darbą. Taigi, jeigu direktyva nebus patvirtinta. Kas toliau? Aš žinau, koks yra pono kar požiūris ir aš visiškai pritariu jam požiūriui. Galų gale, šis klausimas taip pat e, yra sudėtingas ir dėl to, kad yra daug techninių detalių svarstoma, o mes čia atstovaujame tiems paprastiems žmonėms, toms organizacijoms, kurios bando gelbėti ir apsaugoti vaikus. Taigi, kas nutiks? Aš įtariu, kad vaikų gerovę besirūpinančios organizacijos vieningai pasakys, kad jau dabar reikia priemonės, nors kokios priemonės reikia imtis darbo. Prieš suteikdama žodį kalbėtojams, aš beje jų atsiprašau dar kartą, bet turėjau išeiti e, dalyvauti balsavime. Norėčiau nuraminti Meri Banoti, kad e, ši direktyva, kuri turi būti patvirtinta gana greitai, kad šita e, e, direktyva, šitos direktyvos rengimas e, reiškia, kad turime kartu visi ją renkti ir tobulinti ir parlamentas būtent tuo ir užsijima. Uh, kartu su visų suinteresuotų pusių pagalba ir mes siekime kaip tik užtikrinti nepilnamečių interesų apsaugą e, ir e, aukų e, apsaugą bei užsimti prevenciją. Kas dar norėtų pasisakyti? Nemanau, kad aš esu tiek techniškai išprusęs, kaip kad jūs galvojate, bet dėkingas už tą komplimentą. Ir noriu pasakyti, kad visi mes siekiame to paties tikslo. Turi būti sukurtos priemonės, kurios mums leistų pasiekti pergalių šioje kovoje. Ir kultūros bei švietimo komitete šis dalykas svarstomas ir ta diskusija vyksta gerai, aš manau, kad galų gale bus pasiekta gero kompromiso. Parlamentas iš savo pusės imsis iniciatyvų. Bet norėčiau atsakyti į tas mintis, kurios čia buvo iškeltos. Ir pirmiausiai, manau, reikia tinkamai įvertinti visas problemas susijusias su internetu. Mums pranešama karštosiomis telefono linijomis apie neteisėtas svetainės, neteisėtai veikiančias svetainės. Labai dažnai tos svetainės gyvoja ilgai, jų tarnybinės totas yra dėl kažkokių priežasčių Junktinėse Amerikos valstijose. Bet aš kalbėjausi ir su komisijos darbuotojais. Ir iš tiesų, joks tyrimas neatliktas, kad būtų galima apibriežti problemą. Mes bandome spręsti problemos, kurios nežinome. O dėl blokavimo, blokavimas iš dalies priemonė, kuri remiasi tą padėtimi, kuri buvo prieš ketverius metus, nes buvo domenas ir tada jį buvo galima blokuoti. Bet vis rečiau tai įmanoma ir vis rečiau tai duoda rezultato. Pati problema pasikeitė, bet mes sprendimus bandom taikyti senus ir nepagristus tyrimų medžiaga. Aš labai gerai bendradarbiauju su visais, kurie čia kalbėjo ir mes visi sutarėme, kad direktyvos numatytas nuolatinis ataskaitų komisijai teikimas apie tai, ką valstybės narės daro, spręsdamo šią problemą nacionaliniu lygiu, yra teigiamas dalykas. Nes tuo tarpu visi veikia kaip išmano ir nieko nedaro. Taigi reikia daryti, kad pasiektume pažangos ir kad būtų atliktas tyrimas, surinkti įrodymai, kad viena ar kita tarnybinė stotis platina tokią medžiagą ir tada tarnybinė stotis gali būti uždaryta. Bet pakol kas mes nesugebėjome nieko įtikinti, kad tokių žingsnių reikia imtis. Čia un altro intervent. Žodžio dar prašė ponas pats. Labai daug buvo kalbėta apie aukas. Aš atstovauju seksualinio vaikų išnaudojimo aukų organizacijai Mes, aišku, negalime kalbėti kiekvienos aukos vardu, bet mes žinome, ką patiria tos aukos. Ir man nuostabu tai, kad visi čia kalba apie tuos dalykus, kurie rūpi mums, bet niekas nepasiklausia mūsų nuomonės, o kalba mūsų vardu dėl blokavimo. Vokietijoje yra naudojama ta priemonė, nes mes manome, kad Nemanome, kad vaikas išnaudojamas dėl to, kad yra blokuojama. Daug kalbama apie veiksmingas priemonės, apie tarnybinių stočių uždarimą, bet aš nesuprantu, kodėl policija savo bejėgiškumą prisidengia teiginiais, kad negalima tokio turinio pašalinti iš interneto. Aš tiesą pasakius to nesuprantu, bet mano pozicija labai tvirta, nes aš žinau labai baisius dalykus ir nesuprantu, kodėl negalima pašalinti tokio turinio iš interneto. Taigi, kai kalbame pačius blogiausius dalykus, buvo tokia Katansenzuchen organizacija Vokietijoje, kuri išblokuota ir jinai išanalizavo Danijoje blokuotų internetų sąrašą. Rugsėjį jų buvo 160 ir didesnė dalis tų domenų nieko bendra neturėjo su vaikų seksualiniu prievartavimu ar iš naudojimu. Tik trijose iš tų domenų buvo kai kuri vaizdinė medžiaga patalpinta, kuri buvo iš karto panaikinta, bet jeigu kalbame apie tuos trejus domenus, tai vienas jų registruotas Niderlanduose, bet pasirodo, kad jisai perregistruotas Indijoje, o kai tik tai buvo pradėtas tyrimas, per tris valandas domenas iš registravimo sąrašų buvo išbrauktas. Taigi nesuprantu, kodėl policija negali veikti, nes netiek daug reikia pastangų, kad tą puslapį pašalintų iš interneto. Tikriausiai gal tikrai reikia išanalizuoti problemą, o paskiau jau ieškoti tų specifinių problemų sprendimo būdų. Ir nemanau, kad blokavimas yra sprendimo būdas. Blokavimas tai tiesiog yra priedanga leidžianti nieko neveikti. Ir tą galiu pasakyti visiems esantiems šiame, šioje salėje. Ir galų gale analizavus Danijos blokuojamų svetainių sąrašą visiškai aišku, kas vyksta. Savų laikų buvo įmanoma pašalinti vieną interneto svetainę dėl politinių priežasčių per 30 minučių, tai nesuprantu, kodėl Danijos ir Švedijos policija negali atitinkamai pasielgti su tomis svetainėmis, kurios pornografinę vaikų išnaudojimą medžiagą platino. Norėčiau pateikti klausimą ponui Bolts, aš jį pažįstu asmeniškai, dėkoju už jo atliekamą darbą ir už drąsą, kadangi jisai kovoja už e, e, aukų apsaugą ir pats beje jis yra buvęs auka praeitėje. Aš manau, kad e, toje diskusijoje, kuri vyksta jau e, antrą dieną, e, Niekas netraktavo blokavimo kaip vienintelio sprendimo. Visi kalbėjusiai sakė, kad pagrindinis tikslas be jokios abejonės yra visiškai sunaikinti skelbiamą turinį. Ir e, pašalinti tą turinį visiškai, padaryti jį neprieinamą. O tam reikia, kad būtų identifikuotas e, šaltinis ir reikia, kad to siekiant institucijos kompetentingos e, bendradarbiautų. Aišku, kartais neįmanoma nustatyti adresato, kilmės dėl įvairių problemų ir dėl biurokratinių problemų. Uh, kai kada kliūtis kyla iš nusikalstamo pasaulio, tačiau vis dėlto turime siekti, kad tas turinys būtų pašalintas. Tačiau tam reikia tam tikro laiko, kad identifikuotume patį šaltinį. O kol tai bus padaryta, mes turime užblokuoti, nors ir laikinai, prieigą prie. E, tos svetainės. Antras dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, ir tai taip pat buvo pasakyta diskusijoje, netgi tuomet, kai yra pašalinamas turinys, tai jau reiškia, kad šaltinis yra aptiktas, tai vis dėlto tas turinys gali būti jau e, nukopijuotas kitur ir paskui jisai vėl gali pasirodyti internete po kelių valandų, dienų ar po kelių savaičių ar mėnesių. Taigi blokavimas prieigos nėra vienintelė priemonė e, veiksminga, tačiau tai yra papildoma priemonė siekiant pagrindinio tikslo. Ką aš to noriu pasakyti? Jūs pasisakote prieš blokavimą. Netgi tuomet, kai tas blokavimas e, yra preliminari fazė prieš turinio pašalinimą. Sakykime, jeigu reikia mėnesio tam, kad turinys būtų pašalintas, tai per tą mėnesį jūs turite omenyje, kad turinys turi likti online ir kad mes nieko turime nedaryti? Pirmiausia, noriu paklausti, kodėl tai turi trukti mėnesį. Kai mes kalbame apie bankus, tai bankui pakanka keturių penkių valandų, kad būtų pašalinta tam tikra informacija ar užblokuota prieiga. O kodėl vaikų išnaudojimo atveju a, reikia mėnesių? Interpolas 188 valstybėse narėse imasi blokavimo, dir veikia ir turi imtis blokavimo e, priemonių. Bet aš nelabai suprantu, jeigu banko atveju bendradarbiavimus vyksta greitai, kodėl čia negali veikti, jeigu valstybė yra Interpolo narė. Kodėl negalima visko padaryti greitai, kodėl negalima ištrinti tos informacijos. Kitas dalykas Na, iš tiesų, gal daugelis nustepsite, bet blokavimas nėra ta priemonė, kurios pageidauja aukos, nes daug kas jų supranta, kad tai nepadės. Problema nėra vaizdas konkrečiame tinklalapyje ar svetainėje. Problema yra tai, kad toks vaizdas egzistuoja kaip medžiaga, kuri gali būti platinama, pačios medžiagos gamyba yra problema. Ir blokavimas to neišspręs ir dėl to aukos to nesupranta. Aš galiu pasiremti savo patirtimi ir pasakyti, kad dauguma aukų, nors ir nustepsite tą išgirdę, prieštarauja blokavimui. Ir mes e, prieštaraujame blokavimui dar ir dėl to, kad norint Įspręsti šią problemą reikia keisti interneto infrastruktūrą. Aš kilęs iš Vokietijos, kuri kentėjo nuo diktatūros du kartus. Aš gyvenau kažkada E, rytinėje Vokietijos dalyje, kurioje informacija buvo kontroliuojama ir aš galiu pasakyti, aš nenoriu, kad kas nors turėtų galių kontroliuoti informaciją internete. Internetas turi būti demokratijos instrumentas, o laužant, blokuojant internetą jūs sudarkysite patį gražiausią mūsų turimą dalyką. Yra, aišku, gerų ir blogų dalykų, bet jūs neturite interneto sulaužyti, nes prievarta, išnaudojimas vyksta realiame gyvenime, ne internete. Ir net aukos turi tam tikras teisės. O kai jūs laužote internetą, jūs laužote ir jų teisės. Stopkinderporno.com, kuris buvo užblokuotas, yra vienintelė svetainė, kuri įtraukiama į blokuojamų svetainių sąrašą. Aš kalbėjausi su šio domeno savininku, kuris yra Niderlanduose. Aišku, gal tas žmogus uh, pernelyg drastiškomis priemonėmis kovoja nes jisai skelbia vaikų seksualiai išnaudojusių asmenų sąrašus. Bet tas svetai neblokuojama tik Belgijoje, bet Belgija neblokuoja kitų interneto svetainių, kuriuose yra kitokia kiek medžiaga. Taigi blokavimas Belgijoje nepadeda kovoti. Ir vidaus reikalų ministras, pavyzdžiui, teigia, kad ateityje bus galima nuimti blokavimą, bet tai nėra gerai. Prisiminkime Suomijos atveju. Matininkė kreipėsi į policiją dėl vaizdinės pornografijos, kuri pasirodo per jos svetainę. Jisai prašė, kad būtų imtasi priemonių, bet policija tiesiog a, išprašė Ir dar vienas dalykas, ką aš pamiršau pasakyti. Šeštas straipsnis direktyvos yra tikrai prastai sutvarkytas, nes jeigu mes to straipsnio nesutvarkysime, mes atgrasysime žmonas nuo darbo su vaikais. Nes jeigu jūs norite konfidencialiai pasikalbėti su vaiku auka, tai jūs turite kalbėti akis į akį, viešai Niekas nenori apie tai kalbėti. Ir jeigu jūs nesuteiksite galimybės to padaryti, tai vaikas auka tikrai neteks paskutinių teisų. Dėkuoju Jums už galimybę pakomentuoti visuomenę, kurioje vyksta šie nusikaltimai. Manau, kad mūsų žiniasklaida labai dažnai visiškai nerealistiškai pateikia informaciją apie asmenis, kurie nulatos keičia savo uh, partnerius ir kurie tikrai uh, e, užmėsga daugybę seksualinių kontaktų ir kai vyras labai dažnai turi ryšį su moterimi, neturėdamas jokių rimtų ketinimų žiniasklaida to visiškai nesmerkia. Mes turėtume savęs paklausti, ar galime leisti visiems asmenims, sulauksime 18, elgtis kaip jie nori? Ir kaip galime teikti, kad e, pilnamečiai gali daryti tai, ko negali daryti 17 ir 16 metų asmenys. Nes aš manau, kad apskritai mūsų požiūris į lytinį gyvenimą tik tai skatina išnaudoti vaikus ir uh, kūrė atmosferą, kurioje galima užsiimti tokiais dalykais. Misionė. Dėkuoju. Dar vienas uh, kalbėtojas yra prašė žodžio, Alonsas Riarte, tačiau turime laikytis tvarkaraščio, kadangi pusę pirmos turime baigti šį posėdį. Prašom. Dėkuoju, pinkai, nenoriu ilgai kalbėti. Tik du dalykus pasakysiu. Pirmiausia, apie grėsmę internetui, apie kurią daug buvo kalbėta. Eurostatas e, turi duomenų, kad e, daugybė žmonių naudėjasi internetu kiekvieną dieną ir jei pažvelgsime į šešias šalis, kuriuose tokių vartotojų yra daugiausia, Švedija, Niderlandai, Danija, Luksemburgas, Suomija ir Junktinė karalystė. Iš šių šešių e, šalių, kur daugiausia naudojamas yra internetinių ryšių paslaugomis, keturios taiko turinio blokavimo e, priemonės. Taigi blokavimas, turinio blokavimas ne, nesumažina noro naudotis internetu. Uh, Ir tai yra šalis, kurių negalima apkaltinti tuo, kad jos e, e, negerbė žodžio laisvės. Dar vienas dalykas. Šis pasiūlymas dėl direktyvos buvo pateiktas ne e, tam, kad būtų sukurta tobula sistema. Ne, šis pasiūlymas buvo rengiamas atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės. Mes žinome, kad turime problemą ir norime ją spręsti. Taip, mes iš tikrųjų norėtume, kad situacija būtų kitokia, kad e, apskritai mūsų vaikams nereikėtų mūsų pagalbos, bet taip nėra. Ar dar būtų norinčių kalbėti? Atrodo, kad ne. Dėkoju visiems svečiams ir dar kartą norėčiau paprašyti pateikti lybę komiteto sekretoriatui pateikti visų pranešimų tekstus. Turiu omenyje mūsų svečius visų pirma, tačiau norėčiau, kad ir kiti pranešimai, kurie bus vėliau paskaityti, būtų e, pateikti e, sekretoriatui, kad jų tekstai būtų pateikti, kad e, galėtume parengti kuo išsamesnį dokumentą. Ir turėdami omenyje paskutinius pono Riarte e, žodžius, galiu e, pasakyti, jog mes e, rengsime ir atnaujinsime tą direktyvą ir aišku atsižvelgsime į internetą ir naujas technologijas, į nuolatinius pokyčius vykstančius pasaulyje. Tačiau tai yra būtinas dalykas, tą turi daryti ir parlamentas, ir mūsų komitetas. Aišku, galbūt ta direktyva dar nebus tobula, tačiau bent jau turėsime tam, tam tikras priemonės, kad galėtume kovoti su privarta, vaikų privartavimu, seksualiniu ir išnaudojimu internete. Dėkuoju.